We open the meeting. Uh, can we adopt the... Pradėkime posėdį. Ar galime patvirtinti darbo atvarkės už tai kokiais pakeitimais? 15, pakeitim, 15 punktas. Europos miesto politika. To negalėsime šiandien aptarti. Nes net vyks pranešėjas. Tačiau vietoje to rytinės dalies pabaigoje bus padarytas trumpas pranešimas. Taigi, šiandieną galima kalbėti visomis kalbomis išskyrus kruatų. Taip pat norėtume pasveikinti naują narį mūsų komitete, ponas Amjad Bashir. Nežinau, jis jau atvyko Jis yra pakaitinis narys mūsų komitete naujas iš ECR grupės frakcijos. Taigi jis prisijungi prie mūsų komiteto. Taip pat turėsime ir stebėtojų. Vėliau po pietų atvyks svečių stebėtojų grupė. E, kultūros reikalų komiteto nariai pakvietė juos. Perkime prie ketvirtojo darbo tarkės punkto. rekomendacijas Europos komisijai dėl darybų susijusių su transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystė. Beje, taip pat norėčiau patvirtinti 22 sausio dienos protokolą. Ar galim patvirtinti? Taip, patvirtinta. Taigi toliau perkiam prie rekomendacijų. Taigi rekomendacijos komisijai dėl darybų susijusių su TTIP. Ir bus atskiras specialus komiteto posėdis kovo penktą dieną, kuomet bus dalinamas nuomonėmis dėl šių rekomendacijų. Ir šeštą dieną, kovo šeštą dieną yra e, paskutinis, paskutinė diena, kada galima teikti pakeitimus. 12 valanda, šeštą dieną. Ir Tikiuosi, kad atvyks pranešėja. Matau, pranešėja yra atvykusi. Marian Harkin, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu šį rytą, nes tik nebus dalinimas nuomonėmis. Taigi, nuomonės projektas buvo išplatintas praėjusią savaitę šilnės pranešėjams ir šį rytą išplatintas ir nariams. Taigi bus penktąją dieną, pranešė, sako, kad gegužės penktąją dieną vyks specialus posėdis ir šeštą dieną bus terminas pakeitimams. Nebijau, kad e, visi labai domisi šiais pakeitimais, tačiau tikrai laiko nėra daug, nuomonė trumpa, vos tik šimtai ženklų ir tuomet galėsime pasidalinti e, nuomonėmis kitą ketvirtadienį tikrai galėsime aptarti visus klausimus, tačiau na, laiko labai trūksta. Ir pateiks labai daug pakeitimų, tikiuosi puikaus bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkoju, ponė Harkin. Yra keli šelni pranešėjai. Ar kas nors iš jų norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Ne. Gerai, tuomet grįšime prie to per kitą posėdį. Galbūt komisija nori pridurti šiuo metu ką nors? Ne? Tai reiškia, kad kol kas nenagrėsime šią klausimo ir tiesiog persime vėliau. Dabar penktasis darbo tokias punktas – asmeninės apsaugos priemonės. Nuomonės projektas – ir suteiksiu žodį Laura Agija, kuri yra pranešėja. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai diena, kolegos. Labai dėkoju, kad man buvo susitikta galimybė rinkti šią nuomonę. Labai dėkoju už, už parodytą pasitikėjimą tikrai džiugu, kad grupė, kuri dažnai galbūt tiek skeptiškai yra vertinama, štai sulaukia tiek pasitikėjimo. Taigi darbuosi prie šios nuomonės ir manau, kad nuomonė bus kalbama apie du esminius dalykus, na, tokios dvi bus pagrindinės kryptis nuomonė išsakytos. Pirmiausia, bus kalbama apie direktyvą, kurią pakeis ši, ši, šis reglamentas ir direktyvoje buvo tam tikrų spragų Tad e, rengiami yra dabar pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad e, nebūtų galima tos direktyvos įvairiai netinkamai interpretuoti, ypač dėl valstybių narių įsipareigojimų. Tai ypač svarbu tam, kad tikrai nesiskirtų interpretavimas įgyvendinant. Nes manau, kad darbuotojų apsaugos, asmenės apsaugos priemonės yra itin svarbus dalykas, kad apsaugotų darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe, kurie dažnai būna net ir mirtini. Tad stengiausi tikrai pabrėžti saugos aspektą. Ir um, turėtų darbuotojai, kurie naudojasi tą, tomis apsaugos priemonėmis, tikrai būti saugus. Tad to siekiu savo pakeitimuose. Ir ten kalbama apie tai taip pat, kad kartais e, įvairiems apsaugos priemonių grupėms naudojami yra ad hoc instrumentai ir tai ne visuomet užtikrina pakankamą saugos lygį. Dėl to siekia atkreipti dėmesį į tuos visus atskirus instrumentus. Ir pavyzdžiui, reikia, tarkime, atkreipti dėmesį į fizinę pusę, fizinę apsaugą, taip pat atsižvelgti tai, kad reikia skirtingų priemonių, pažiūrėjau, vyrams, moteriams, jauniems žmonėms, taip pat darbuotojams su negale reikia skirtingų priemonių. Štai imkime pavyzdį Italiją. Čia, kaip ir daug kur kitur, dėl krizės labai daug jaunų žmonių taip pat bando susirasti naujas darbo vietas, tačiau jiems taip pat reikia apsirūpinti apsaugos priemonėmis, kurios tiesiog turi tikti jiems, turi būti tinkamo dydžio ir panašiai. Tad Reikia rasti būdų, kaip tai užtikrinti. Taip pat norėčiau pabrėžti svarbą, informavimo svarbą, kad būtų tinkamai informuoti ir tie, kas gamina priemonės, ir tie, kas jas naudoja. Dėl to numačiau ir šies ir tie pakeitimų, kurie ragina dalintis informaciją, net ir tais atvejais, kai labai sunku yra galbūt informaciją pateikti. Dėl to, pažiūrėjau, siūlome daugiau naudoti interne, nu, naudotis internetu, interneto priemonėmis, taip skleisti informaciją apie asmens apsaugos priemonės, taip pat reikia užtikrinti, kad ta informacija būtų labai aiški. Dėl to numatau reikalavimą, kad um, būtų tinkamas numatytas ženklinimas ir kad uh, ženklinimas būtų ta kalba, kuria kalbama toje šalyje, kuria bus parduodamos priemonės. kad ten būtų aiškiai paaiškintas naudojimas, kad būtų aišku, kaip praktiškai panaudoti saugos priemonės. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, tikrai būtų priemonės naudojamos tinkamai, dėl to reikia tikrinti ir taip reikia numatyti baudų, nes tik tinkamas naudojimas užtikrins saugą. Ir dėl to numatomas yra baudos, jeigu nebus laikomas jo reglamento. baudos turėtų paskatinti valstybės narės, kurios įgyvendino reglamentą, kad jos tikrai užsimtų tikrinimu ir užtikrintų, kad sukas priemonės tinkamai pateikiamos rinkai ir tinkamai naudojamos. Be to, labai svarbu situaciją stebėti ir valstybės narė turi dirbti kartu su komisija ir gauti kuo daugiau tiesiog informacijos. Taip pat svarbu yra dalintis gerąją praktiką tarp šalių. Dalinimasis gerąją praktiką turėtų paskatinti valstybės narės tinkamiau įgyvendinti reglamentą. Čia stengiuosi kuo daugiau galvoti apie darbuotojus, apie žmonės, kurie dirba, taip pat reikia atkreipdėmėsi į gamintojus, kurie gamina apsaugos priemonės reikia tikrai plakti dėmesį į saugą, nes tik tinkamas apsaugos priemonės ir tinkama informacija ir tinkamas, tinkama priežiūra užtikrins darbuotojų saugą. Užtikrins saugą darbo vietoje. Žinoma, lauksiu visų komentarų ir pastabų iš visų, kas nori bendradarbiauti, ar kas nori pateikti daugiau pakeitimų. Tikrai manau, kad kartu galime parengti puikią nuomonę, kuri tikrai atspindės tai koks svarbus yra šis reglamentas, saugiant, saugiant darbuotojų saugumą. Dėl to tikrai atvira dialogui, laukiu konstruktyvių pastabų ir tikiuosi kuo daugiau išgirsti nuomonių, kad būtų atspindėtas požiūris tų, kurie naudojasi apsaugos priemonėmis. Labai ačiū. Uh, Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjam. Ponas Karsa. Gerbiami kolegos, labas rytas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Laurai už puikiai atliktą darbą. Asmens apsaugos priem, asmeninės apsaugos priemonės turi iš tiesų būti asmeninės ir aukštos kokybės nes tai leidžia užtikrinti žmonių sveikatą ir saugą. Tose rizikingose darbose tinkamai naudojamos asmeninės apsaugos priemonės yra labai svarbios apsaugant darbuotojų sveikatą. Manau, kad čia reiktų daugiau nuoseklumo Europos lygmenių šioje srityje, dėl to aš pritarčiau komisijos pasiūlymui, kad dabar galiojančią direktyvą reiktų keisti reglamentų. Nuomonė, kurią šiandien svarstome, pateikia nemažai gerų pasiūlymų, kaip patobulinti tai, ką siūlo komisija. Pirmiausia, tai asmeninės apsaugos priemonių individualizavimas siūlomas, tai yra pritaikymas prie konkrečių poreikių, ar naudotojas yra vyras, moteris, ar mm, jaunas žmogus, ar asmuo su negale. Toliau siūloma, kad būtų taikomoji programėlė į e-phone, kurioje būtų pateikta visa apie tokias priemonės reikalinga informacija, kad žmonės geriau suprastų. Ir aš neprieštaraučiau šiem pasiūlymam. Bet dar laukiu komentarų iš pramonės specialistų, kad geriau suprastume, kokį administracinį poveikį šis pasiūlymas galėtų turėti. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Thank you, Mr. Kass. I'll give the floor to Mr. Balas from S&D Group. Ponas Balas iš SND frakcijos. Dėkui, ponė pirmininkė. Šis pranešimas gali atrodyti techninis, Ir aišku, visi žinome, kad jei nėra tinkamų apsaugos priemonių, tai uh, tas gali atvesti prie nelaimingų atsitikimų darbe ar net mirčių. Reiktų pabrėžti, kad mūsų komitetas turi nuomonę šiuo klausimu ir tai turėtų svarbu būti užimtumo ir socialinių klausimų komitetui. Turėtume pabrėžti, kad direktyva šioje srityje jau yra, o komisija siūlo reglamentą priimti. Tas reglamentas šiek tiek supaprastintų e, teisinį reglamentavimą, bet iš kitos pusės išplėstų taikymo sritį, taigi yra daugiau apsaugos priemonių, tada patektų į šio reglamento taikymo sritį, pranešėjos nuomonė labai įdomi ir mes jai pritartume. Du dalykus norėčiau pakomentuoti. Imko, ponė Viki Ford, išbraukė vieną elementą, kuris mūsų nuomonė yra svarbus ir yra siūlomas komisijos pasiūlyme. Tai yra tų produktų tvirtinimas, asmenės apsaugos priemonių tvirtinimas, sertifikavimas ir tų sertifikatų atnaujinimas kas penkeri metai. Tai leis užtikrinti uh, tų priemonių kokybę. O Imko pirmininkė, uh, ponė Ford, siūlo uh, tokį reikalavimą panaikinti. Mes manome, kad uh, To neturėtume daryti, nes mes esame suinteresuoti, kuo geriau apsaugoti darbuotojus ir norime, kad tokios priemonės būtų sertifikuojamos kas penkeri metai. Pranešėja irgi, kad ir koks geras būtų šis pranešimas, šio reikalavimo į savo pranešimą neįtraukia. Taigi mes norėtume, mes prašome, kad būtų grįžtama šioje srityje prie komisijos pradinio pasiūlymo, nes iš tiesų tas reikalavimas yra labai svarbus. Antras komentaras. Daugelis pramonės sričių yra šioje srityje kontroliuojamos kasmet. Tai tada, jei vyksta tokia kasmetinė kontrolė, tai tada nereiktų dar papildomos kontrolės kas penkeri metai, kad, neuždid, kad nepadidintume biurokratinės naštos. Tai tokie būtų mūsų pasiūlymai. Um... Dėkoju, ponė Labajova iš Aldė frakcijos. Dėkui, pirmininkė. Aš kalbu Ula Turnes vardu, kur yra Aldė frakcijos šešėlinė pranešėja. Norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Komisijos pasiūlymas turėjo tris tikslus. Pirmiausia, geriau apsaugoti asmens apsaugos priemonių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugumą. Po to užtikrinti vienodas konkurencinės sąlygas ekonominiams subjektams šioje srityje. Ir trečia, supaprastinti europinį reglamentavimą šioje srityje. Ir šis pasiūlymas pirmiausia turi susitelkti į svarbiausią aspektą, kaip užtikrinti geresnę asmeninės apsaugos priemonių naudotojų apsaugą ir sveikatą. O kiti e, klausimai turi būti palikti vidaus rinkos komitetui. Mes pirmiausia turim susikoncentruoti į sveikatos ir saugumo didinimą, sveikatos stipresnį apsaugą ir saugumo didinimą darbo vietoje. Dėkoju už pasiūlymą e, pranešėjai, kuris sako, kad reikia individualizuoti asmenės apsaugos priemonės ir atsižvelgti į naudotojo e, reikalavimus būtent tų priemonių naudotojas turėtų būti mūsų e, pagrindinis e, tikslas. Kitas svarbus dalykas yra teisės aktų ir jų gyvendinimo supaprastinimas. Tai ypač svarbu smulkiam ir vidutiniam verslui, nes sudėtingi teisės aktai labai neigiamai paveikia smulkės ir vidutinės įmonės, nes jos neturi priemonių ir žmogiškų resursų tiem per daug sudėtingiam teisės aktam įgyvendinti. Taigi, remdamasi šiais aspektais, esu pasirengusi pateikti pakeitimus, dėkoju pranešėjai už atliktą darbą ir tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo. Dėkui. Dėkui. Toliau ponė Makintaja, ECR frakcija. Dėkui, pirmininkė. Aš pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjai. Laura, labai tau ačiū už visą darbą. Mes e, pasirengę su tavim ir toliau dirbti kartu, siekiant e, galutinio rezultato šios, šis reglamento pasiūlymas tai yra dalis teisės aktų pasiūlymų, kuriais siekiama supaprastinti ir pagerinti reglamentavimą ES. Mes turime aišku požiūrį į asmeninės apsaugos priemonės, bet šis pasiūlymas pirmiausia yra susijęs su jau gerai veikiančios sistemos supaprastinimu ir atnaujinimu Ir dėl to manome, kad reikia atitinkamai iš esmės pakeisti tikslus. Aišku, turime siekti veiksmingų teisės aktų, bet turime vengti situacijos, kad nors mūsų ketinimai yra patys geriausi, primame tokius teisės aktus, kurie e, sudaro per didelę biurokratinę naštą ir yra sunkiai gyvendinami. Mūsų tikslas yra padėti verslui kuo lengviau įgyvendinti teisės aktus, kurie turėtų būti paprasti, aiškus ir veiksmingi. Taigi mūsų kaip vienos iš teisėkuros institucijų vaidmuo yra laikytis geresnio reglamentavimo principo, geresnio reguliavimo principų. Tai nereiškia reguliavimo panaikinimą, tai reiškia, kad reikalavimai ir <clears throat> teisės aktai turi būti aiškus ir suprantami, kad smulkus ir vidutinis verslas, pavyzdžiui, neturėtų problemų juos įgyvendindamas, nes aiškiai suprastų, ką reikia daryti. O aišku, kad specialistų rekomendacijos turėtų būti e, asmenės apsaugos priemonių teisės aktų pagrindas. Mes turėsime pakeitimų, tarp jų ir susijusių su tuo penkerių metų laikotarpiu asmeninės apsaugos priemonių sertifikavimui ir jų galiojimo atnauinimui kas penkeri metai. Mes manome, kad tas penkerių metų laikotarpis yra per trumpas, nes asmeninės apsaugos priemonės gali būti naudojamos ilgiau. Man labai patinka, kad čia e, siūloma e, teikti informaciją internete, iPhone, iPhone telefonuose ir, ir apskritai e, naudoti visą šio laikiškas priemonės informaciją apie asmenės apsaugos priemonės skleisti. Taigi, e, dėkoju labai Laurai ir laukiu konstruktyvių diskusijų per šešėlinių pranešėjų posėdį. Dėkui toliau, ponė Tatjana Stanoka, Guelė, Žalieji. Aš Terirenkė vardu kalbu, jos nėra šiandien, todėl išsakysiu jos mintis. Mes norime kolegom priminti kai kuriuos statistinius duomenis įrodančius, kaip svarbu naudoti asmeninės apsaugos priemonės. 2007 metais 23 milijonai darbuotojų patyrė e, su e, darbo vieta susijusių sveikatos problemų. O 11 metais įvyko 2,7 e, milijonai rimtų nelaimingų atsitikimų darbe ir 391 E, toksai nelaimingas atsitikimas darbe baigėsi mirtimi. Čia turime užtikrinti teisi, teisinę prasme asmeninę darbuotojų apsaugą, nes tai leistų sumažinti nelaimingų atsitikimų darbę skaičių. Labai svarbu, kad būtų tinkami priežiūros ir kontrolės mechanizmai, kaip asmenės apsaugos priemonės yra naudojamos nuo pat jų atsiradimo rinkoje. Ir jei pastebimi, kokie defektai, tos priemonės iškart turėtų būti išimtos iš rinkos. Be to labai svarbu, kad vartotojai turėtų tinkamą informaciją apie tai, kaip reikia naudotis tomis priemonėmis, kaip jas valyti, naudojimos instrukcijos turi būti aiškios ir paprastos. Ir ypač čia yra svarbu neužmiršti nedeklaruoto darbo, nes čia e, didžiausia nusižengimų naudojant tokias priemonės grėsmė ir dėl to e, labai padidėja grėsmė nelegaliai dirbančių darbuotojų sveikatai. Toliau darbas namuose moteris ypač dėl to gali nukentėti ir neformalus darbas. Taigi mūsų frakcija pritarė pranešėjos nuomoniai ir pateiksim pakeitimus, e, kurie yra susijęs su nedeklaruotų darbų ir su reikalavimu, kad naudotojai e, gautų aiškės tų priemonių naudojimo ir valymo instrukcijas. Toliau GUE frakcija. Ines, jūs nenorite kalbėti, tai labai jum ačiū. Ir tai jau reiškia, kad mes galime pasirenkti balsavimui. Ir tuoj balsavimą pradėsime. Noriu tik paminėti, kad 3 kovo yra paskutinė diena pateikti, pateikti pakeitimams, o mūsų komitete mes tvirtinsime šį pranešimą 1 balandžio. O dabar rengiamės balsavimui. Okay, then we'll start the voting. Uh, Gerai, tad pradedam balsavimą. Pirmiausia, turim Europos e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir prašymas paraiškos Atika Publishing Graikijoje paremti. Tad elektroniškai balsuojam. Kas už? Pradedam balsuoti. vienu EPP nario balsu per daug. Ne, vis dėlto vienu balsu per daug. EPP frakcijos balsu per daug. Vis dėlto vienu balsu dar per daug. Pradėkim balsuoti iš pradžių. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Ne, vis dėlto atrodo, kad vienu dar tebe <laughs> per daug. ne e, gaila, bet vis dėlto vienu balsu per daug. Dabar gerai viskas. Baigiam balsuoti. Priimta dauguma. Toliau. Atika Broadcasting Graikijoje bendrovė. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta. Pone Kaza. Pone pirmininkė, prieš eidami prie kito punkto, EPP pritarė žodinio klausimo tekstui, kaip jis dabar suformuluotas. Vis dėlto, manytume, kad ne pats geriausias momentas dabar, nes komisija juk laukia informacijos iš Vokietijos valdžios institucijų. Todėl mes norėtume paprašyti, kad balsavimas dėl, būtų tiesiog atidėtas, atsižvelgiant į žodinį pakeitimą. Pone Steiner. Taip, tai klausimas susijęs su e, Vokietija ir dėl, dėl tos nuostatos įgyvendinimo tam tikrose valstybėse narėse, bet manyčiau, kad mes tą punktą turėtume išlaikyti darbo tvarkė ir balsuoti dėl jo šiandien. Pone Harkin, labai trumpai pritartume EPP pozicijai. Taip, kai sulauksim atsakymo iš komisijos ir manyčiau, kad kovo e, e, ketvirtąją turėtų pasirodyti Vokietijos institucijų atsakymas, tai tada mes vėlgi gausim gal tada ir komisijos e, atsakymą. Klausimas yra labai svarbus ir čia laiko klausimas irgi kartu iškyla. Ir gal vis dėlto, gal tiesiog iš komisijos iki to laiko ir nespėsim gauti atsakymo, todėl geriau atidėti balsavimą. GUE frakcijos vardu. Labadiena. Pone Zuber. Mes norėtume, kad balsuotume dėl šio klausimo šiandien, kadangi jis yra labai svarbus, tas klausimas yra esminis. Uh, apskritai svarbus visam ES sektoriui. Aš visiškai pritarčiau EPP ir, ir nekartosiu kolegės Marian Harkin argumentų, bet jie visiškai teisi. Pirmininkė, taip, matau dabar e, tiesiog, kad dauguma formuojasi, tad gal vis dėlto balsuokim elektroniškai dėl to, e, dėl to, kas už tai, kad balsuotume e, šiandien. Ne, balsuokim dėl to, kas už tai, kad klausimo balsavimą atidėtume kitam kartui. Pradedam balsuoti. Ar visi pabalsavot? Balsavimą baigiam. Gerai, tad dauguma pasisakė už tai, kad šiandien balsuotume dėl šio klausimo. Atrodo, toks buvo balsavimo rezultatas. Tad balsuokim dėl klausimo, į kurį atsakome žodžiu komisijai. Pradedam balsuoti, kas už šį klausimą, kas prieš. Balsuoja, balsuoti baigiam. priimta. Now we'll vote on uh, the draft report by Ms. Dabar pereikim prie mm, Gutierės Prieto pranešimo projekto dėl Europos ekonomikos politikos koordinavimo semestro. Pradėkime nuo 86 pakeitimo. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusieji, priimta. Ne, Ne, vis dėlto reikia pasitikrinti formaliai, elektroniškai balsuokim. Pradedam balsuoti, balsuoti baigiam. Atmesta. Toliau, eikim prie kompromiso K, kas už jį, kas prieš, susilaikiusieji, priimta. Kompromisas L, kas už jį, Kas prieš? Kas susilaiko? Turim pasitikrinti balsuodami elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsuojam dėl L kompromiso. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta. Atsiprašau. kompromisas M. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 106 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 109 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 110 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai atmestas. Ne, pasitikrinkim dėl 110 pakeitimo, kas už. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas pakeitimas. 113 pakeitimas, kas už kas prieš, susilaikiusiai priimtas. 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Ne, reikia pasitikrinti, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta. 114 pakeitimas. Kas už? Ne? Ne, jis atkrenta. 114 pakeitimas atkrenta. 117 pakeitimas. Kas už jį balsuoja? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 119 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. 118 pakeitimas, kas prie, už, kas prieš, susilaikiusiai atmestas. 120 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, atmesta. 121 pakeitimas. Ne, dėl jo balsuosim vėliau. O dabar eikim prie 123 pakeitimo. Kas už jį? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Kompromisas N. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikiusieji? Priimta. Dabar eikim prie 132 pakeitimo. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimta. 133 pakeitimas, pirma dalis. Balsuojam dėl pirmos dalies. Kas už ją, kas prieš ją, susilaikiusiai atmest, dalis. Pirma, balsuojam dėl antros dalies, kas už ją, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. Ne, vis dėlto dėl antros dalies pasitikrinkim balsavimo rezultatą. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigim. Atmesta. Kompromisas O Kas už jį? Kas prieš jį? Susilaikiusiai priimta. 140 pakeitimas. Tai dėl jo balsuojam. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai atmestas. Ne, dėl 140 Pasitikrinkim elektroniškai balsuodami. Baigiam balsuoti. Atmesta. Taip, vienu, vien, vieno balso persvara. P kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai primta. Toliau. 148 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 149 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 152 pakeitimas, kas už jas prieš, kas susilaiko, atmesta. 150 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. Ne, dėl 150 pasitikrinkim, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmesta. 151 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 153 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 154 pakeitimas, dėl jo balsuosim vėliau, o dabar reikim prie kompromiso Q. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimta. Pakeitimas 157, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Ne. Dėl 157 pakeitimo pasitikrinkim, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuot baigiam. Atmesta. 158 pakeitimas. Dar tik pasakysiu, kad jei 158 pakeitimui priim, pritartume, tai tada atkristų kompromisas R Balsuojam dėl 158 pakeitimo. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, atmesta. Ir dabar tada balsuojam dėl kompromiso R. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusieji, priimta. S kompromisas. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai primta. Pakeitimas. 175. Kas už jį, kas prieš. Sus... Priimta. Taip, priimta. Buvo susi... susilaikiusi. 176 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Kompromisas T. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 182 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 183 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. 184 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaiko primta. Kompromisas U, kas už kompromisą U, kas prieš, susilaiko primta. 189 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta Maničiau, reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuot baigiam dėl 189 pakeitimo. Bet juk ne visi pakėlėt ranką. Toliau, eikim prie V kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 193 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, susilaikiusiai priimta. 194 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Pakeitimas 195, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Kompromisas dviguba V kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimta. Toliau eikim prie dušimtojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikiusieji. Reikia pasitikrinti dėl dušimtojo pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam priimta. 200. Ne. 200. Pirmas pakeitimas atkrenta. Tad dabar reikim prie 202. Kas už jį, kas prieš jį, susilaikiusiai priimta. 203 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 204 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta, 205 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 205. 205 pakeitimas, pradedam balsuoti, balsuoti baigiam. Atmesta. 206 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai primta. Toliau kompromisas X. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai. Ar jūs norėjot kažką pasakyti, ponė Agija? Pone Agija. gal reikėtų patikrinti. Tai yra patikrinti, ar veikia balsavimo aparatėlis. Pirmininkė, turit problemų, aš nežinau, ar yra technikos e, darbuotojų, kurie galėtų padėti, ar Tad grįžtam prie kompromiso X. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. Toliau eikim prie, prie 219 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai atmestas. Ne, vis dėlto pasitikrinkim dėl 219. Pradedam balsuoti elektroniškai, balsuoti baigiam. Priimta. Priimta vieno balso persvara. 220 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimta. Kompromisas į ilgoji. Kompromisas į ilgoji, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Toliau 235 pakeitimas kitam puslapį. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 236 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Toliau Ne. Kompromisas Z. Z. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 244 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 245 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta Ne, vis dėlto nematau, negaliu mm, įvertinti iš rankų. Pradedam balsuoti elektroniškai, balsuoti baigiam. Priimta 245 pakeitimas. Taip, bet reikėjo aiškiau pakelti rankas. 246 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 249 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusieji priimta. Toliau. 253 pakeitimas, 253, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimta. 254 pakeitimas, Ir penktas ir 256 pakeitimai yra identiški, tad mes balsuojam dėl visų trijų. Kas už juos, kas prieš juos, susilaikiusiai priimta. Ne, reikia pasitikrinti. Dėl trijų 254, 55, 56 balsavimo rezultatų. Pradedam balsuoti elektroniškai, baigiam balsuoti. Atmesta, atmesti. Toliau 257 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. Ne, reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai, balsuoti baigiam. Atmestas 257. 258. Kas už jį? kas prieš, kas susilaiko, atm, priimtas. Ne, jei norit patikrinti, tai pasitikrinsim dėl 258. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti. Ar yra e, tam tikrų problemų? Balsuojam dėl 258. 258 pakeitimas e, Sofija Ribeiro ir Heinz Becker, e, jo autoriai. Balsuoti baigiam. Atmestas šis pakeitimas. Eikim prie 261 pakeitimo. Kas už jį, kas prieš jį, susilaikiusiai atmestas. 260. Kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 259 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, atmestas pakeitimas. Ne? Ne, pasitikrinkim dėl 259 pakeitimo, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimta. 262 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 263 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 264 pakeitimas. Jei jis bus priimtas, tai tada atkris kompromisas AA. Bet pirmiausia, balsuokim dėl 264 pakeitimo. Kas už jį, kas prieš jį. Taip, jis nepatvirtintas, nepriimtas. Tad dabar tada teks balsuoti dėl kompromiso AA. Kas už jį, kas prieš susilaikiusiai primta. Toliau eikim prie kompromiso AB. AB, kas už, kas prieš susilaikiusiai primta. 289 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmestas. 289. Ne, reikia pasitikrinti dėl 289. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta dviejų balsų persvara. 290 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 200, ne, dėl 290 pasitikrinkim, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimta 33 balsų persvara. 291 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikiusiai Nereikia pasitikrinti dėl 291. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas. 292 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai. Atmestas. Kompromisas AC. Kas už jį? kas prieš jį, kas susilaiko priimta. 298 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 299 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 300 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 301 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 302 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. 303 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai Atmesta. Ne, reikia vis dėlto pasitikrinti dėl 303 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Ačiū. Atmesta. 304 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai Atmesta. Ne, reikia pasitikrinti dėl 304. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 304 pakeitimas. Dėl jo balsavom. Taip, vis dėlto buvo balsuota nedidelė, labai maža persvara bet e, patvirtintas. Ar nežinau, ar yra. Turit problemų su savo balsavimo aparatėliu, tai gal pakartokim balsavimą dėl 304. 3, dėl 304 pakeitimo pradedam balsuoti dėl jo. Balsuoti baigiam dabar. Dabar jau veikia. Aš priimta. 305 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 306 pakeitimas, kas už? Ne. Ar jūs norit patikrinti balsavimo rezultatą dėl 305 pakeitimo? Gerai, grįžtam prie 305, pradedam balsuoti. Kas už jį? Ir dabar balsuoti baigiam jau dėl 305. Priimta. 306 pakeitimas. Balsuokim dėl jo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 307 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai, atmesta. Kompromisas AD. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ir tada eikim prie kito puslapio. 317 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Mano galva buvo atmesta. Ar, ar pasitikrinsim dėl balsavimo rezultato. Tad pradedam balsuoti elektroniškai. Dabar baigiam balsuoti. Atmesta. Taip ir buvo. 318 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 319 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 320 pakeitimas. Kas balsuoja už, kas prieš jį, susilaikia, priimta. 300. Dėl 321 pakeitimo juo siekiama išbraukti. Tad jei tada balsuosim už 321, tada atkris kompromisas AE. Kas e, už 321 pakeitimą, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. Tad dabar eikim tada prie kompromiso AE. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Kompromisas AR to paties puslapio apačioje, kas už, kas prieš. Susilaikė. Turim pasitikrinti dėl kompromiso AR. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmestas kompromisas AR dviejų balsų persvara. 327 pakeitimas. Ne, jis atkrenta. 327 pakeitimas atkrenta, tad dabar galime eiti. Tad dabar galime eiti prie 335. E, dabar 335 e, e, pakeitimas, kas už jį, ne, ne, ne, ten prieš tai buvo, ne, kompromis, ne. Ne, dabar turime eiti tiesiai prie 327 pakeitimo, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 300. Ne, kompromisas AF dabar. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikiusiai priimta. Toliau balsuokim dėl 336 pakeitimo. Kas už, kas prieš? Susilaikiusiai. Atsiprašau, bet turim patikrinti elektroniškai balsuodam, nemačiau jūsų rankų. Balsuojam dėl 336 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Ne, jis atmestas 336. Tada eikim prie 343 pakeitimų. žodis jums. Bet mes juk balsavom dėl 327, ar kaip? Taip, mes balsavom dėl 327 pakeitimo ir jis buvo patvirtintas, sako pirmininkė. O dabar eikim dėl 300. 43 pakeitimo 26 puslapio apačioje, kas už jį. 26 puslapis. 343 pakeitimas. Atsiprašau. Balsuojam dėl 343 pakeitimo, kurio autoriai Marija Arena ir Juk beje. Tad pozicija ta pati. Kas už šį pakeitimą, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Pakeitimas 344, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Pakeitimas 345, kas už, Kas prieš? Susilaikiusiai. Atsiprašau. Ne, jis atkrenta. Tad balsuokim dėl 346 pakeitimo. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Ne, reikia patikrinti dėl 346 pakeitimo balsuoti pradedam elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimta 347 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Kompromisas AG, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Toliau eikim prie pakeitimo 356. Autorė jo Monika Vana. Kas už jį balsuoja? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Pakeitimas 357. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Ne, reikia pasitikrinti dėl 357 pakeitimo, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimta. 358 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 359. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmestas. Taip, ką tik pabalsavom elektroniškai, pa, baigiam balsuoti. Taip, patvirtinta dar kartą, atmesta. 360 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 361 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko kas, priimta. 362 pakeitimas, e, jie atsijėmė jo autoriai. 365 pakeitimas. Taip, 363 ir 365 pakeitimas. Jie yra identiški, tik tai pasakysiu kad jeigu mes balsuosim už juos, tai tada tas kompromisas AH atkris. Tad balsuojam dėl 363 ir 65, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Ir 365, jis yra identiškas 363, tad manytume, kad taip, rezultatas tas pats ir dabar balsuokim dėl kompromiso AH. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 370 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 372 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 371 pakeitimas e, atkrito, tad balsuokim dėl 373 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas AI, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimta. Kompromisas AS, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau eikim prie pakeitimų. 387. Tai jis jau kitam puslapį. 30. Kas už jį, kas prieš jį, susilaiko, priimta. 388 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 389 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko ir atmesta. 390 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 91 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ar reikia pasitikrinti dėl 391 pakeitimo gerai. Tad pradedam balsuoti elektroniškai dėl 391 pakeitimo. O dabar jau balsuoti baigiam. Priimta. Toliau yra šeši pakeitimai. Nuo 392, 393, 94, 95, 96, 97 jie yra identiški. Šeši pakeitimai. Jeigu mes jiems pritarsim, tai tada A jo kompromisas atkris. Bet pirmiausia, balsuojam už, dėl šešių pakeitimų nuo 392 iki 397, kas už juos, kas prieš susilaikiusiai atmesti visi šeši pakeitimai. A jo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimtas. 402 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. 400. Ne. Dabar reikim prie 405 pakeitimo. Kas už? Kas, į, kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Ne, reikia pasitikrinti dėl 405 pakeitimo. Kas už? Dabar balsuoti jau baigiam. Priimta 405. 407 pakeitimas. Ar reikia dėl jo balsuoti? Taip, reikia balsuoti. 407 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 409 pakeitimas. Ar norit pasitikrinti dėl 407 pakeitimo balsavimo rezultatų? Pradedam balsuoti elektroniškai dėl 407. Kas už jį? Ne, atsiprašau. O dabar balsuoti baigiam. Priimtas 407 pakeitimas. 409 pakeitimas. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikusiai? Atmestas. 400. Aštuntas pakeitimas. Kažkas nori pasitikrinti dėl 409 pakeitimo, tad pradedam balsuoti elektroniškai, dėl 409 balsuoti baigiam. Priimtas 409. 408 pakeitimas atkrenta, tad eikim prie 410 pakeitimo. Kas už? kas prieš, susilaiko, atmestas. Ne, pasitikrinkim dėl 410 pakeitimo. Pradedam balsuoti elektroniškai, o dabar jau baigiam balsuoti. Priimtas. Tad eikim prie kompromiso AL. Kas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Toliau pakeitimas 423. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Pakeitimas 424. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai, priimtas. Pakeitimas 425. Kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 426 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. 427 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir toliau balsuokim dėl kompromiso AM, kas, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau AN kompromisas. AN kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau pakeitimas 442. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta Na, panašu, kad reikės patikrinti. Balsuoti pradedame ir balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 443 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau kompromisas AO, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Priimta. Toliau. Pakeitimas. Taip, reikia dabar pasitikrinti, kas bus toliau. Kurie atkrenta, kur, dėl kurių reikia balsuoti. Taigi 448. Bei toks pat pakeitimas yra 454. Dėl jų balsuosime kartu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau 452. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 453. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau. Ne, reikia patikrinti. Norite patikrinti. 453, tik žinome. Pradame balsuoti, 453, balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau. Kompromisas AP. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. 462 pakeitimas. Taigi 462 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 463 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. 464 pakeitimas. Jeigu jis bus priimtas, tuomet AQ kompromisas bus atmestas. Taigi 464, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kompromisas AQ, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. 472 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ne, reikia patikrinti. 472 patikriname. Balsavimas baigtas. Priimta. Ne. Taip, priimta, priimta. Vienu balsu, vienu balsu peršvara. Tačiau vieną etapą balsu per daug. Ar problema jums su aparatu yra? Na, kažina, čia reikia daug kariauti. Pakartokime balsavimą. Taigi balsuojame iš naujo dėl 472. Taip, reikia mygtuką nuspausti balsuojant, taip. 472 ir atmest. Toliau, pirmas pakeitimas. Nuo pirmo iki septinto kartų balsuosime pakeitimu. Nuo pirmo iki septinto kas už, kas prieš, kas susilaiko. Ne, vis tik negalima balsuoti kartu. Ne, čia numatyti skirtingi balsavimai, tad negalima. Gerai, tuomet pirmasis pakeitimas, balsuokime atskirai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. Kompromisas A. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau kompromisas B, kas už, kas prieš, Ne, tie, tie taip pat pakeitimai patenka į kompromisą. Ne, jis nepake, nepatenka. Na, tuomet balsuokime dėl 13 pakeitimo. 13 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tikriname elektroniniu būdu 13 pakeitimas. Ir baigtas balsavimas. Atmesta. Toliau kompromisas B. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kompromisas C. Kas už, kas prieš. Taigi, kas kas prieš? Ne. Pradėkime iš naujo. Kompromisas C. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau 28 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Nereikia elektroninių būdų. Pradedame balsuoti. Ir balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 29 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kompromisas D, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau kompromisas F, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 37 pakeitimas. Kas, kas už? Taigi, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 38 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Kompromisas E. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tikriname 48 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tikriname 49 pakeitimą, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame, atmesta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Atmesta. Tikriname 50 pakeitimą. Balsavimas padėtas. Balsuoti baigime. Atmesta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 55 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 59, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. H kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 72. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tikriname 72 pakeitimą. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas kompromisas. Tiksliau, į kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ir 85, 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta tikriname 85 pakeitimą, kas Balsuot pradame. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau. Pranešimo projektas, kaip pakeitimas, kas už. Elektroninis balsavimas. Taip. Taigi pradedame elektroninį balsavimą. Ir baigiame. Labai visiems ačiū. 38 už, 10 prieš. Vadinasi, kad baigėme balsavimo sesiją. Visiems labai ačiū. komisarą atsiprašau, pasirodo buvo klaida padaryta dėl skaičių, dėl paskutinio beras balsavimo, ar ne? Reikia dar kartą balsuoti, dar vieną kartą. Pakartosime paskutinį balsavimą. Cardiff. Mm. Okay. It's our new decision on transparency, so that uh, our... Taip, e, nauji mūsų sprendimai dėl skaidrumo, kad matytų mūsų rinkėjai, kaip mes balsuojame galutiniuose balsavimuose, kad matytųsi kiekvieno asmens balsavimas. Dėl to reikia baigiamai balsavimą pakartoti iš naujo ir e, į kitą sistemą padaryti reikia, tai, tai reikia, reikia korteles sudėti. Ar visi pasirengia? Taigi, visi balsuoja dėl pakeisto pranešimo projekto. Pradedu bals, balsavimą. Įvardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Taip, matome. Taip, rezultatai tie patys, 38 ir 10, tik tiek, kad dabar visi jau žino, kas, kas kaip balsavo. Labai ačiū. Okay, friends, uh, we'll start. Taip, bičiuliai, pradėkime tolesnę mūsų diskusiją. the meeting uh, and uh, I. Teskime posėdį. Dabar suteiksiu žodį tikrai dėl svarbos pranešimo, suteiksiu žodį ponui Bekeriui. Ir klausimas yra Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija. Taigi, žodis ponui Bekeriui. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Labai ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Taip, ši komisijos iniciatyva tikrai yra labai pažymėtina. Noriu iš karto išsakyti pozityvų vertinimą, nes parlamente ne visuomet mus džiugina tai, ką daro komisija. Šis pasiūlymas jau tikrai paskatinom aktyviai dalyvauti ir bendradarbiauti ir jau turime 655 pakeitimus. Pirmiausia, dėl socialinių partnerių įtraukimo į, ataskaitą, į pranešimą ir taip pat dėl bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir bendradarbiavimo su nacionaliniais koordinavimo biurais. Taip pat reikia įtraukti socialinius partnerius į koordinavimo grupės arba juos įtraukti į programų planavimą. Norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Ir na, neslėpsiu savo požiūrį iš klausimą. Koordinavimas socialiniais partneriais, manau, yra visiškai būtinas dalykas. Socialinių partnerių sakoma nuomenė, jų žinios tikrai turėtų būti labai sveikintinos. Ir aš pats norėčiau, kad būtų dar partneriams tik ta galimybė priimti sprendimus, kol kas to nenumatyta, tačiau šiaip labai, labai palaikau patį tą pasiūlymą. Kitas dalykas. Yra pakeitimų dėl sienų kirtimo ir dėl tarptautinių ryšių, kaip eurės funkcionuos šioje srityje pasienio teritorijose. Tai labai svarbu yra. Labai trumpai tik paminėsiu, tikrai teigiamas dalykas ir pasistengsime vėliau ataskaitoje tai pabrėžti, kai kalbėsime apie pakeitimus. Žinoma, yra dar trečias rytis, kurio nuomonės kiek įsiskiria labiau. Tai yra sritis, tai yra klausimas dėl stažuotojų įtraukimo bei mokytojų įtraukimo į eurės tinklą. Tikrai turime prašyti, kad tai būtų padaryta. Taip pat reikia brėžti aiškias ribas, kad, e, to, to, kad reikia atsvelgti į realią padėtį darbo rinkoje. Tad mano pagrindinis vertinimas yra labai pozityvus daug kolegų paremė mūsų daug pakeitimų. Tačiau manau, kad bent jau pradžioje, kalbant apie kompromisus, reikia taip pat galvoti ir apie užimtumą, užimtumo situaciją bei apie tai, kad situacija būtų kuo teisiškai aiškesnė. Liko dar neišspręstų klausimų, juos reikia spręsti kartu. Ir reikia dar kitų dalykų, pavyzdžiui, prieimimas kaip eurės e, nario arba kaip eurės partnerio. Arba pašalinimas iš eurės. Tai taip pat turėtų būti įmanoma pašalinimas ir reikia tai numatyti. Taip pat eurės tinklas yra plečiamas, dėl to reikia numatyti galimybę įtraukti papildomus narius. Arba atšaukti tą priėmimą. Taip pat žinau, kad kiek bent jau dėl deleguotojų aktų, tai jau turime praktikos šioje srityje, yra svarmanas bendras požiūris. Na, norime, kad viena komisija be, be parlamento galėtų priiminėti sprendimus, tačiau suprantu, kad tokių projektų atveju kaip čia, tai gali būti įvairiausių techninių klausimų ir gali būti, kad ne viskam reikės politinio sprendimo. Noriu tai paminėti ir po to su jumis dar reikės aptarti. Taip pat valstybių narių specialistų traukimas yra labai svarbus dalykas. Tikrai norėčiau matyti, kad toks bendravimas, bendarbiavimas būtų įtrauktas į sistemą, ne tik konstatavimuose teisė. Taip pat manau, kad, kad yra dar svarbus klausimas dėl darbo skelbimo, skelbimo bendrai platformoje. Galbūt yra priežasčių, kodėl valstybės narės nenorės to daryti. Tai suprantama, tačiau reikia taip pat numatyti aiškias sąlygas, aiškias apibrieštis, numatyti aiškias išimtis, kad valstybės narės žinotų, kaip elgtis. Toliau dėl ataskaitos kasmetinės. Geras dalykas. Geras dalykas, tačiau tikrai dar reikia numatyti perinamąjį etapą tik po kurio bus galima tai daryti, nes tik tai tuomet, kai sistema jau visapusiškai veiks, reikės tų ataskaitų. Toliau dėl ekspertinio vertinimo, tai manau šiame kontekste yra visiškai normalus dalykas ir labai pozityviai tai buvo įvertinta, išgirdau pozityvių vertinimų dėl šių dalykų tiek darbuotojai, tiek, tikrai pasisako gana neblogai. Beje, reikia dar patikslinti apibrėžimus, pavyzdžiui, kad naudotojai sistemos būtų pervadinti į ieškančiuosius darbo, o ne darbuotojus, nes jie dar darbo neturi. Toliau, žinau, kad yra įvairių komentarų, čia turiu galvoje jungtinę kalystę, žinome, kad tenais šis klausimas yra itin jautrus, tai jau liečia ir suverenitų klausimą. E, tikrai dar reikia apie tai pakalbėti, kad iš, išbaidytume visas baimės, nes yra 45 straipsnis, taip pat ir 47 straipsnis, kuriame daug kas yra sprendžiama. Toliau pradant darybą dėl kompromiso, tai tikrai esu pasirengęs priimti labai daug šitų vertingų pakeitimų. Tačiau vis tik reikia toliau plėtoti Europos darbo rinką. Tad dėl to reikia priimti tik tuos pakeitimus, kurie skatina plėtoti Europos darbo rinką, o kiti pakeitimai, kai kurie skatina biurokratizmą arba eurisnis tinklo silpninimą. Tų pakeitimų aš nepalaikyčiau. Tad bus bendras posėdis su šiliniais pranešėjais. Tai bus kovo 10 savaitė. Taip nes kitą savaitę aš dar negaliu imti šio darbo dėl kelionės. Kelionėje, tiesiog turiu kelionę kaip EPP atstovas. Tikiuosi, kad šiliniai pranešėjai sutiks su mano pasiūlyta data ir labai dėkoju visiems už konstruktyvumą. Taip pat dėkoju visiems, kurie pateikė vertingų pakeitimų. Ačiū. Thank you, Mr. Becker, before... Dėkoju, ponas Bekeri. Prieš suteikdama žodį šešėliniam pranešėjam savo ruoštų norėčiau pasakyti e, keletą žodžių Hai Severin sekretoriato nariai. Pakelk ranką. Jinai labai profesionaliai dirba ir dabar jinai išeina iš mūsų komiteto ir pereina į ikon komitetą. Norim palinkėti jai ko geriausios sėkmės. Paplokime jai. Thank you, Kaja. And we hope for... Dėkoju, Kaja. Ir tikimės, kad e-, ekon komitete tu išlaikysi meilę mūsų komitetui. Dabar žodis Šonui Saimonui iš Socialis ir Demokratų frakcijos. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Bekeriui ir džiaugiuosi, kad jis taip energingai vadovauja uh, šiam procesui, rengiant šį pranešimą. Mes esame uh, suinteresuoti ir toliau taip pat vaisingai bendradarbiauti tikimės parengti konstruktyvų pasiūlymą, jis galbūt visiškai neįspręs užimtumo ar išnaudojimo problemų, bet manau, kad bus žingsnis tinkama linkme. Kas mane nustebino, skaitant šį pasiūlymą? Tai, kad išaiškėjo, kad Europos teisėje nėra pagrindinių apibrieščių, kurios labai svarbios ir svarbios taip pat ir mums kaip užimtumo komitetui. Darbas, darbuotojas, stažuotojas, rezidentas. Šių apibrieščių Europos teisėje nėra. Šių terminų apibrieščių Europos teisėje nėra. Tai kaip mes galime uh, renkti įstatymus, kai pagrindinės savokos juose nėra apibrieštos. Konkrečiau šį pranešimą panagrinėsiu vėliau, o dar vienas dabar bendras komentaras. Visas, visa ši sistema priklauso nuo užimtumo tarnybų efektyvumo valstybėse narėse, bet nesiūlomos jokios priemonės, tų tarnybų efektyvumui įvertinti ar atskaitingumui užtikrinti. Taigi mums irgi reiktų šiose sritise daugiau pažangos pasiekti ES lygmenių. Dabar kalbant konkrečiau, yra 699 pakeitimai, aš 54 iš jų pateikiau, jų nekomentuosiu, žinau, kad vakar vakare buvo ilgai dirbama tuos pakeitimus rengiant, aš norėčiau pasinaudodamas man suteiktų laikų tik paklausti kai kurių klausimų dėl pakeitimų, kuriuos, kiti, kuriuos pateikė kiti kolegos. Pirmiausia, mokymas, traineeships and internships. 306 pakeitimas EPP frakcijos. Norėčiau pono Bekerio ir uh, EPP frakcijos kolegų paklausti, kaip jie įsivaizduoja, kad mes galėsime garantuoti, kad stažuotojai ir rezidentai gaus darbą pagal kurie bus stažuotojais ir rezidentais, turės tas pačias teisės kaip ir mm, pilnateisiai darbuotojai, kaip ir įprastiniai darbuotojai. Toliau 192 pakeitimas. Čia sakoma, kad stažuočių ir rezidentūros taisyklės turi atitikti Europos teisę, bet ką jie turi galvoje, Europos teisės reglamentuojančios stažuotės ar rezidentūrą nėra. Mes nenorime, kad jauni žmonės būtų išnaudojami ar apgaudinėjami. Toliau kitas klausimas kai kalbame apie partnerius, tinklo partnerius ir narius. Čia man nelabai aišku. ECR 208 pakeitimas. Kalbam apie narius, kurie turi nacionalinės koordinavimo, nacionalinius koordinavimo biurus. Man reagis, tai nepatenka į. Uh, sritį šio pasiūlymo. Jei norime turėti aišku teisės aktą, tai jis toks ir turėtų būti. Toliau mokesčiai, FIZ, GUE pakeitimas išlaiko mokesčius už paslaugas, kurios teikiamos darbuotojams ir darbdaviams. Kai mes sutarėme, dauguma mūsų sutarė, kad tas neturėtų būti įtraukta į šį teisės aktą. Tai norėčiau paklausti, kodėl guoja visgi nori, kad už tokias paslaugas būtų mokama. Ir toliau, keturioliktas straipsnis, mano nuomonė, tai yra pagrindinis viso dokumento straipsnis, kad valstybės narės visas tuščias neužimtas darbo vietas įtrauktų į portalą, pateiktų portalui. Mes manome, kad toks noras yra labai pozityvus. Dabar tokia sistema neveikia, nes jungtinė karalystė, pažiūrėjau, milijoną laisvų darbo vietų yra pateikusi 800 tūkstantis 800 tūkstančių Italija ir atitinkamus panašius skaičius kitos šalis. Bet tai nėra europinė sistema ir mes turime siekti, kad jinai tokia taptų. Dėkoju ponė Sitnanska, Zitnanska ECR frakcijos vardu. Dėkui pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti ponui Bekeriui už atliktą darbą. Darbas puikiai atliktas, mums sekėsi labai vaisingai bendradarbiauti. Mūsų dialogas buvo konstruktyvus. Aš esu susijusi su šiomis problemomis praktiškai. Turiu praktinę patirtį. Ir pritariu tam, ką sakė ponas Bekeris. Labai svarbu, kad informacija apie šį tinklą būtų paskelbta. Yra daug bedarbių žmonių neturinčių darbo mm. ir ypač čia silpnoje vietoje atsiduria, pavyzdžiui, neįgalus žmonės, jie turėtų irgi turėti galimybę pasinaudoti šio tinklo pasiūlymais. Užtat turime šalinti kliūtis, kad tas tinklas taip pat E, būtų naudojamas ir žmonių, kurie turi negalę. Galiausia, iš savo praktinės patirties Slovakijoje galiu pasakyti, kad čia būtina turėti aiškės taisyklės, kaip sistema veiks. tinklo nariai ir partneriai turėtų turėti skirtingas teisės šiame tinkle ir manau, kad valstybės narės pačios turėtų apsispręsti, kas galėtų naudotis eurės tinklų. Kalbant apie privačius šio tinklo partnerius. Tai jei tokie privatus partneriai atitinka sąlygas, jie turėtų automatiškai tapti partneriais, nereiktų jų tvirtinimo. Tiesiog turėtų būti automatinė sistema, jei atitinki kriterijus automatiškai ir tampi šio tinklo dalimi. Manau, kad čia nereiktų kalbėti apie kažkokius tai leidimų išdavimus. Taigi dėkoju už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad ateityje dar Strasbūrė prie to sustiksime. Pone Labajova, dėkui. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams judumas darbo rinkoje yra labai svarbu, mažinant bedarbystę, ypač jaunimo tarpe. Ir mes turėtume prisimti atsakomybę ir greitai veikti šioje srityje. Turime užtikrinti, kad šio laikinis, geriau veikiantis Europos užimtumo tarnybų tinklas bus gerai žinomas Europos piliečiams ir teiks kokybiškas paslaugas. Keletas pakeitimų kurios siūlau laisvų darbo vietų skaičius e, turėtų būti didesnis šiame tinkle, turėtų būti taip pat skelbiamos ir stažuotės. Ir turime e, siūlyti šiame tinkle pačias įvairiausias darbo vietas, pradedant stažuotėmis ir, baigiamas, ir baigiant įprastinėmis darbo vietomis, nes tai palengvins galimybę jauniems žmonėms susirasti darbą, juolab, kad jie yra daug mobilesni. Tos siūlomos darbo vietos turėtų būti prieinamos visiems, kas turi teisę dirbti Europos Sąjungoje. Tai galėtų būti e, ir darbai, kuriem reikia turėti tam tikros šalies pilietybę, pavyzdžiui, dėl kažkokių tai saugumo klausimų, bet taip pat čia turėtų būti skelbiamos ir vietos be, be kažkokių tai specialių reikalavimų. Eures turėtų būti nemokamas vartotojams lengva šiuo tinklu turėtų būti naudotis ir partneriai, ir valstybės narės turi užtikrinti, kad naudojimas jis būtų paprastas ir nesudėtingas. Žiūriu čia į kolegę iš Slovakijos ir iš Austrijos, mes esame e, kryškelėje tarp kelių valstybių ir ypač pabrėžėme tarptautinį šio tinklo aspektą. Manome, kad užimtumo tarnybos galėtų būti veiksmingi partneriai ir e, valstybių užimtumo tarnybos tikrai turėtų prisijungti prie šio tinklo, e, suprasdamos jo naudą ir savo darbo palengvinimą. Ir manau, kad mums reikia sparčių ir veiksmingų darbo rinkos reformų, kad e, galėtume suteikti daugiau galimybių ir pasiūlyti daugiau darbo vietų ES bedarbiams. Dėkoju pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Dėkoju Paloma Lopes, GUE, grup, GUE frakcija. Dėkui. Mm, dėkoju už atliktą darbą. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo rengiant e, šį pranešimą. Mes siūlysime <clears throat> kai kuriuos pakeitimus, kalbant apie judumą. Jis pietinėse valstybėse nėra savanoriškas nes jos labai nukentėjo nuo krizių, nuo griežtos biudžeto taupimo politikos. Tai buvo, taikant tokią politiką, buvo siekiama išeiti iš krizės, bet jinai turėjo ir neigiamų padarinių ir žmonės yra priversti palikti savo šalį. Taigi mes manome, kad priverstinis judumas nėra pozityvus dalykas ieškant darbo. Toliau, šios tarnybos turėtų būti viešos ir čia neturėtume privačių iniciatyvų įtraukti. Ispanijoje vyksta diskriminacija, ypač labiausia pažeidžiamų visuomenės sluoksnių, kurių darbo sąlygos yra prastesnės Ir taip pat turėtume užtikrinti geresnę kontrolę šiame tinkle. Kol kas tokios kontrolės nėra. kalbant apie kontrolę, tai tos priemonės Taip pat e, kontrolės priemonės būtų taikomos ir partneriams. Taip pat manytume, kad socialiniai partneriai turėtų aktyviau dalyvauti Europos užimtumo tarnybų tinkle, tai irgi prisidėtų prie kovos su diskriminacija. Dėkoju. Jean Lambert, žalieji. Dėkui. Aš kalbu Tamas Melšeriks E, vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas, šiandien negalėjo atvykti, bet pirmiausia savo asmeninį komentarą pateiksiu. Žinom, kad žmonės e, ieškodami darbo e, keliauja, vyksta kitur dėl keletos priežasčių, o eurės tinklas turėtų užtikrinti, kad tas judumas būtų kuo uh, pozityvesnis. Ir tai aišku ir leistų padaryti, turint galvoje e, tą informaciją, kurią e, tarnybų tinklas teiktų. Dabar kalbu už šešėlinį pranešėją. Norėtume, kad šis tinklas būtų ne tik interneto svetainė. Tikimės, kad euras bus labiau prieinamas ir veiksmingesnis. Ir svarbiausias šio tinklo elementas turėtų būti jo patarėjų teikiamos paslaugos, kurios turėtų būti labiau profesinės. Ir mes siūlome pakeitimus, e, kurie numato, kad tie patarėjai, advisors, turėtų suvaidinti svarbesnį, rimtesnį vaidmenį E, ir kad žmonės, kurie kreipiasi į šį tinklą, iš tiesų primdami sprendimą turėtų visą reikalingą informaciją. Taip pat reiktų parengti kiekvienai valstybei nariai konkrečias rekomendacijas ir e, valstybė narė čia atliktų priežiūrą šioje srityje mes savo siūlomose rekomendacijose nesiūlome kurti dar kažkokių naujų įstaigų, bet norime, kad šis teisės aktas glaudžiau sėtųsi su laisvo judėjimo direktyva. Toliau manome, kad čia turėtume pagerinti galimybę pasinaudoti šio tinklo paslaugomis. Čia turime galvoje e, funkcijas, kalbų aspektą. E, ir taip pat manome įtraukti, kad reikia įtraukti skundų e, pateikimo mechanizmą į šį tinklą. Ir manau, kad pavyks rasti tokį sprendimą, kad šis tinklas būtų kuo naudingiausias visiems jo vartotojams. Dėkui, toliau Laura Agija iš FD frakcijos. Dėkui. Pirmininkė, noriu pritarti, <clears throat> padėkoti kolegui, kolegai Bekeriui. Mano siūlomi pakeitimai, tikiuosi, nebuvo traktuojami kolegos kaip grinai kritinio pobūdžio. Aš manau, kad jei Europą siūlo kažkokias sistemas ar priemonės, tai jos turėtų būti kuo efektyvesnės ir pagristos valstybių narių bendradarbiavimu. Tai yra, kad turėtume veiksmingą užimtumo politiką. Aišku, šis tinklas neįspręs visų neužimtumo problemų, bet jis galės prisidėti prie mm, esamos situacijos pagerinimo. ką mes bandėme e, pateikti savo pakeitimuose. Pirmiausia, pateikėme naujų pasiūlymų. Norime, kad atsakomybė už užimtumo politiką liktų valstybių narių atsakomybė. manome, kad labai svarbu, kad valstybės narės išlaikytų kompetenciją nustatant užimtumo politiką. Ir manome, kad neturėtume per deleguotusius aktus suteikti galių komisijai, nes tai iš mūsų parlamentarų atima vieną pagrindinių e, galių bendradarbiavimo, bendro <clears throat> sprendimų prieimimo galę. O kalbant apie mokesčių ėmimą užteikiamas paslaugas, manau, kad tokių sunkių ekonominių laikotarpių tas tikrai nėra primtina. Negalime numatyti, kad mm, tinklo paslaugų naudojimas kainuotų. Kaip jau minėjo Gūė kolega, judumas kai kuriuose šalyse yra priverstinis. Bet jei kalbame apie savanorišką judumą, tai tikimės, kad Eures tinklas darbuotojų judumą paskatins ir darbo paieškos bus efektyvesnės, ypač net ir valstybių narių viduje. Per šešėlinių pranešėjų susitikimą aptarsime šios klausimus. Ir čia mes taip pat turėtume minėti ne tik ekonominius rodiklius, bet ir socialinę padėtį, socialinę padėtį atspindinčius rodiklius, kuriuos dažnai užmirštame. Galimybė lengvai prieiti prie šio tinklo ir jo teikiamų paslaugų irgi yra labai svarbi. Kuo geriau mes komunikuosime, kuo daugiau žmonių žinos apie šio tinklo teikiamas galimybės, tuo naudingesnė jo veikla bus. Manau, kad šių dalykų turime neužmiršti. Ir galbūt galime čia ir pakalbėti apie prietaikai išmaniesiems telefonams, e, kurioje būtų pateikta informacija apie šį tinklą. Turime rimtai pažiūrėti į šį klausimą. Jauni žmonės e, labai aktyviai naudojasi šio laikinėmis technologijomis ir turėtume numatyti ir tokią galimybę, E, kad jauni žmonės kuo paprasčiau galėtų gauti informaciją apie šį tinklą. Galbūt dar verta išsameu pas, pakalbėti šią temą, kai darbuotojui tenka rinktis ar vykti dirbti į kitą šalį, eurės turėtų ne tik tą darbo vietą pasiūlyti, bet suteikti ir daugiau paslaugų. Kad žmogus geriau įsivaizduotų, koks darbas jo laukia kitoje šalyje. Taigi, tinklas turėtų teikti mm, paramą darbuotojams ir visos tinklo paslaugos turėtų būti nemokamos. Taip pat turėtų būti stebima šio tinklo veikla, sprendžiama, e, skelbiama informacija apie tai, kaip jis veikia. Ir turime neužmiršti pasiūlos paklausos pusiausviros išlaikymo. Skatinti taip pat žmonės ieškotis darbo ir savo valstybėse narėse. Ir norėčiau pasakyti, kad mano pakeitimai nebūtinai visa, visada yra kritiški. Aš linkusi bendradarbiauti. Ačiū, ponia Manai. Žodis jums. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dabar, kai reikia parengti e, pranešimą ir pateikiama net 650 ir daugiau pakeitimų, tai tarsi rodo, jog projektas nėra visai vykęs, bet iš tikrųjų šiuo atveju mes kalbam apie gerą pranešimo projektą, nes tie dauguma pateiktų pakeitimo pasiūlymų eina viena e, kryptimi. Ir čia ką mes dabar galim pasiekti Europos lygių šituo tinklu? E, E, turėtume siekti pridėtinės vertės, apie tai kalbama daugumoje pakeitimų. Antai mes turim e, šiaip jau, jau sukaupę tam tikros patirties su e, tinklu, kai kas kritiškai įvertina, bet vis dėlto tokio tinklo mums reikia. Jeigu norim, kad mūsų jaunimas būtų judus, galėtų laisvai keliauti į kitas šalis dirbti, tai tokio tinklo reikia. Jį reikia įtraukti ir įvairias institucijas. Tad būtent apie tai kalba labai daug pakeitimo e, siūlymų. Tinklas irgi turėtų prisidėti prie kvalifikacijų gerinimo, tai šiaip jau nebūtinai turėtų būti tiesmukai siejama su tam tikrom išlaidom, mokesčiais, bet šią prasme mes tikrai norėtume daugiau Europos. Na ir dabar dėl darbo rinkos partnerių. Teisingai buvo pasakyta, aš pats pateikiau 670 pakeitimą ir jame atsispindi tokia mintis, kad socialiniai partneriai irgi turėtų būti įtraukti į Euras tinklo veiklą. Mes jau turim e, gerų pavyzdžių Vokietijoje įtraukdami darbo rinkos partnerius į panašaus pobūdžio tinklus Ir todėl e, pastaruoju metu konstatuojam su džiaugsmu, kad nedarbo lygis sumažėjo. Tai pirmą kartą po daugelio metų, nes iš tikrųjų socialiniai darbo rinkos partneriai irgi iš dalies padėjo mums išspręsti problemų. Mes dabar turim ne vien tik tai daug, bet ir kokybiškų darbo vietų. Tad, manyčiau, tikrai darbo rinkos partnerių įtraukimas į tinklą tikrai vertinga mintis. Man tai yra labai svarbi ir, ir apie tai aš kalbu pakeitimo pasiūlymuose. Šiaip jau e, labai svarbu kartu, kad būtų skelbiamos darbo vietos tinkle ir kartu, kad būtų skelbiamos laisvos darbo vietos pameistrystės, stažuotės atvejais, nes e, būna atvejų, kada tiesiog tokios laisvos vietos ne, neužimamos. Tad mes turėtume pasirūpinti, kad pameistrystės mentorystės ir stažuotės e, vietos e, iš tikrųjų įgytų e, kitokį, kitokį pobūdį, svarbesnį. Toliau. Tarp, tai yra pasienio įvairios partnerystės. Tai teikia irgi nemažai galimybių ir todėl mes turėtume pasirūpinti, kad tinklas būtų naudingas ir per sieną judantiems darbuotojams. E, turiu galvoje tinklo informacijos pateikimą įvairiomis keliomis kalbomis. Tad iš tikrųjų e, kalbam apie tikrai daug galimybių, kurių gali, tinkti, gali teikti tinklas. Tad e, taip, Ir, manyčiau, labai svarbu aiškiai pasakyti, kad jau judumas e, turėtų iš tikrųjų reikštis e, tikrovėje, nes e, šiaip jau tuo mes tikrai prisidėsim prie bendro Europos projekto minčių įgyvendinimo. Ponas Lenarts, ačiū. Ačiū pranešėjus, e, sutinku su daugeliu e, kolegos Tomo išsakytų pakeitimo pasiūlymų. Mes dėl daug ko sutarėm ir įsivaizduoju, kad sutarsim dėl daugelio dalykų. Daug kas jau buvo pasakyta, bet pakartosiu tris man labai svarbius dalykus. Pirma, jeigu norim pasinaudoti tarp valstybinio mobilumo potencialu, tai mes turėtume tiesiog sudaryti sąlygas kaimynėms valstybėms narėms geriau dirbti ir geriau, veiksmingiau naudoti eurės tinklą, ypač tokiuose pasienio regionuose, jeigu norim didinti užimtumą, kovoti su nedarbu. Tai iš tikrųjų pirmiausia reikėtų mąstyti apie tuos regionus, kurių e, jauni žmonės e, tiesiog e, vyksta į kitą kaimininę valstybę ieškoti darbo ir tą reikėtų skatinti. Toliau, dėl privačių užimtumo tarnybų įtraukimo į tinklą. Čia buvo pasakyta įvairių argumentų, bet nemažai valstybių narių turi gerą patirtį. Kai kuriuose valstybėse narėse panašiuose tinkluose dalyvauja privačios tarnybos, kitur ne bet su kit, privačių įdarbinimo tarnybų dalyvavimas gali suteikti pridėtinę vertę. Ir toliau dar dalykas, kurį pasakysiu iš asmeninės patirties. Nemažai jaunuolių, kurie nori dirbti užsienyje, dažnai susiduria e, su vietos mokesčių inspekcijomis, su įvairiais sunkumais dėl dvigubo apmokesnimo ar dėl dvigubo uh, neapmokestinimo, sutarčių nebuvimo ir panašiai. Tačiau šis aspektas irgi labai svarbus, nes antai jeigu teiki informaciją potencialiems mobiliems darbuotojams apie socialinę saugos sistemą, tai reikėtų pateikti tokią pat adekvačią informaciją ir apie mokesčių režimą, nes kad žmonės nenudegtų nagų po to išvykę į kitą šalį. Tad tikrai E, o šiaip norėčiau palinkėti visokiojo pasiekmės, baigiant šį, renkti šį pranešimą. Ačiū, Sofija Rebeira. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Bekeriui už tai, kad e, tikrai nuveikė puikų darbą. Na, o dabar konkrečiai Aš norėjau kai ką patikslinti, nes pati atstovauju vienai pietų e, e, Europos valstybių, Portugalijai ir e, kai kalbam apie judumą, tai vėlgi pasigirsta argumentų, jog nemažai jaunuolių privalo tiesiog išvykti iš savo šalies, bet taip Bet taip iš tikrųjų nėra, taip ne, negalima suabsoliutinti, nes visada yra galimybė rinktis, apsispręsti. Nemažai jaunuolių vis dėlto bevelė likti savo šalyje, o čia šiuo atveju turėtume mąstyti, kaip sudaryti galimybę jauniems žmonėms rinktis, kad jie nebūtų priversti. Mm Nes vėlgi mes žinom, kokia katastrofiška jaunimo nedarbo padėtis Europos Sąjungoje. Tad vėlgi turim kelti savo klausimą, ar tokiu tinklu, ar kokiomis priemonėmis tikrai galėtume sudaryti e, jauniems žmonėms galimybę rinktis. Ir galiu paremti kolegą Lenarts, kuris paminėjo mokestinių režimų klausimą ir informacijos apie tai teikimo svarbą. Tai yra irgi labai svarbu. Kitas dalykas e, paminėtinas e, kvalifikacijų ir mokslo baigimo diplomų abipusis pripažinimas, nes e, dažnai irgi iškyla tam tikrų sunkumų jauniems žmonėms, kai jų diplomų, sakykime, nepripažįsta tam tikrų valstybių narių žimtumo tarnybos. Tad vėl mes turėtume neišleisti ir šio aspektu iš akių. Pone Martan, jūs paprašėt, atrodo, žodžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl eurės tinklo, tai išklausiau prieš mane kalbėjusių kolegų ir esu įniršęs. Iš tikrųjų, čia kalbama apie galimybę jauniems žmonėms susirasti darbo vietą bet kur, visur. Taip, taip, labai gražu, graži mintis. Nieko nepasakysi. Vis dėlto baiminame štai ko nes galiausia e, darbuotojai bus perkeliami iš tų šalių, kur atlyginimai e, labai menki, į tas šalis, kur atlyginimai gana riebus. Bet kita vertus vėl ten į tas šalis, kur jau yra e, nemenkas darbo, nedarbo lygis. Bet čia kalbama kartu ir apie diplomuotus jaunus žmonės, kurie paliks, iš, paliks savo e, kilmės valstybės, kuriuose nedėlė atlyginimai, bet kita vertus jie vėl e, tada galės keliauti į kitas didesnio atlyginimo valstybės, kur ir, ir taip jau yra e, didelis nedarbo lygis. Ir kaip tai praktiškai vyks bus pasinaudojama tam tikromis tarpininkavimo darbo, tarpininkavimo agentūromis antai Prancūzijoje, galiu pasakyti, e, yra tokių užimtumo tarnybų, kurios masiškai tarpininkauja priimant darbuotojus, darbuotojus į statybų sektorių ir į jūrų, jūrininkų darbo laivuose sektorių. Ir čia iš tikrųjų vėl mes tik tai bloginam situaciją, nes E, nes čia kalbama apie tokią visą armiją e, darbuotojų iš svetur, dirbančių už labai menkus atlyginimus tuose mūsų sektoriuose. Tad tokiu būdu vėl dabar kalbama apie e, minimalų atlyginimą transporto sektoriuje. Tad turiu pasakyti, kad mes šiuo atveju turėtume elgtis labai atsargiai, nes kol kas tai, kas čia siūloma, mus erzina. Labai ačiū, ponė Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, pasveikinti pranešėją nuveikusi tokį puikų darbą. Noriu pasidžiaugti jo entuzijazmu ir ryštu. Taip, reikėčiau pabrėžti, kaip svarbu atsižvelgti į tarpvalstybinį aspektą, kalbant, svarstant šį klausimą. Judumas vertinamas kaip galimybė, tačiau e, ne visada jis pasiteisina. O tarp valstybinis judumas, tai iš tikrųjų teikia ger, tokių gerų progų, gerų galimybių. Tad e, ir kaip pranešėjas ir aš vis dėlto pasisakyčiau už tai, kad tarp valstybinį judumą reikėtų skatinti ir kad euras, tink, euras tinklas atsižvelgtų į būtent tą tarpvalstybinį judumo aspektą. Taip, suprantama, su tuo susijęs kalbų mokėjimo klausimas, kalbų mokėjimo mokėti reikia. Tad kaip Europos parlamento narė mes turėtume vis dėlto skatinti jaunimą mokytis kalbų, bet tam e, konkrečiai Eures tinkle reikėtų numatyti konkrečių priemonių, kuriomis būtų galima gauti informaciją įvairiausiomis kalbomis, kaip kad e, sakė kolega Tomas Manas. Ačiū, ponia Moran Šartie. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasidžiaugti ir pasveikinti pono kolegos Bekerio nuveiktų darbų iš tikrųjų, e, iš tikrųjų vėlgi jis atkreipė dėmesį į tai, kaip būtų galima pagerinti eurės tinklo potencialą. Apie tai kalbėjo daugelis kolegos. Aš norėčiau pabrėžti štai ką. Kalbant apie eurės tinklą, tai e, jeigu dabar prieš jį čia kalbėtume, tai mes tiesiog eitume prieš srovę. Ir dėl paprasčių, prie, paprastų priežasčių nes jaunimo judumas iš tikrųjų suteikia jiems papildomos progos ir kreipiantis į euros tinklą, suteikia progos rasti darbo vietą. Tai čia tokia pirma stadija. Antra stadija. Geografinis judumas, mobilumas. Iš tikrųjų, jo dėka darbuotojai, žmonės tiesiog profesinė prasme auga ir, ir kartu suteikia jiems pagrindą išlikti, išlaikyti darbo vietas. Tačiau klausimo negali būti, kad mes visą tą euras tinklo, tinklo mintį galėtume atmesti. Eurės tinklas turėtų būti papildoma priemonė, kuri padėtų jauniems žmonėms kovoti su nedarbu. Nes jeigu paliksim jaunus žmonės ten, kur jie yra, ten, kur jie gyvena, tai tai tada paliksim juos tiesiog toje rizikoje grėsmiai, kad jie, kad jie taps bedarbiai arba jie neišbris iš bedarbystės. O priešingų atveju, eurės tinklų naudojantis, mes suteikiam e, jiems tokią tvarę galimybę e, susirasti darbą. Tad mes tikrai turėtume dėti pastangas ir visai paremti pono Bekerio pranešimą. Labai ačiū už jūsų visų pastabas, už pagirimo žodžius, tai gal ponas Bekeris dar norėtų tarti keletą žodžių prieš pereinant prie kito darbo atverkės punkto. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu e, e, greitai, trumpai, juokauju dar pusvalandį kalbėsiu, bet jo, juokauju. Ne, ne, pirmiausia, noriu padėkoti už pasisakymus ir dar labai trumpai norėčiau paminėti keletą dalykų. Dabar dėl šešėlinių pranešėjų pastabų E, pirmiausia, pra, nu, norėčiau į jų pastabą sureaguoti. Reikalavimas, kad tos pačios teisės, e, kuriomis naudojasi darbuotojai, ar kad vėlgi e, tomis teisėmis turėtų naudotis ir pamestrystės, stažuotės vietose esantys jauni žmonės. Dėl to galima diskutuoti. Šiaip jau reikėtų tu, turėti šiuo požiūriu aiškias taisyklės. Nes suprantama, jauni žmonės nenusipelno, kad jie būtų mėtomi kažkur e, po kažkokias e, abejotinas pameistrystės ar stažuotės vietas su neiškiomis e, darbo sąlygomis ir teisėmis. Toliau, dar vienas dalykas, nežinau, ar čia nesusipratimas iškilo. Čia siūloma, kad e, e, kažkas pasakė, e, Eures tinklą reik, tarsi reikėtų pakeisti tam tikrais koordinavimo centrais. Gal aš netaip supratau, bet vertindamas dabartinę padėtį galiu konstatuoti, kad mes ES e, iš tikrųjų e, matom, kad tik tai 0,29 procentų e, visų jaunų, jaunų darbo žmonių juda iš vienos vietos į darbo vietos į kitą, palyginti su 20 procentų skaičiumi e, JAV. Ir todėl, man atrodo, labai e, vis dėlto pagrįsta dėmesį sutelkti į tą naująjį e, Euras tinklą, naujojų pavydalu. Sutinku su kolegomis, kurie kalbėjo, kad e, komunikavimas, informacijos teikimas yra labai svarbus, nes tinklas pasiteisins tik tuo atveju, jeigu pirmiausia apie jį bus žinoma, apie jį bus tinkamai komunikuojama, pranešama ir jeigu e, e, juo bus galima tinkamai naudotis, tai kas ten skelbiama bus prieinama, suprantama. Toliau, vėlgi judumo laisvė turėtų e, būti užtikrinama, sutinku, e, turėtų būti žinomi eurės tinklo partneriai Ir dabar informacija apie laisvas darbo pameistrystės stažuotės vietas labai svarbi. Buvo pasakyta, kad labai svarbu užpildyti e, tuščias darbo vietas. Kita vertus buvo pasakyta dar e, pastabų dėl nediskriminavimo. Tai yra labai svarbu irgi. Toliau, dėl darbo ieškančių asmenų ir darbuotojų šiuo metu mm, eurės e, tinklas yra nemokamas darbo ieškantiems asmenims. Dabar dėl e, tarp valstybinių pasienio partnerysčių, tai galėčiau pritarti, iš tikrųjų pabrėžtas labai svarbus elementas. Kai kas paminėjo kontrolės elementą, ar pabrėžė jį, tai yra labai svarbu, sutinku dėl minties į tinklą įtraukti darbo rinkos partnerius. Taip, taip. Taip, aš suprantu ir tikrai sutinku, kad e, darbo rinkos partneriams e, tenka e, atitinkamas vaidmuo. Tai yra, mano manimo, akivaizdu, savaime suprantama. Toliau buvo paminėta, kad reikėtų užtikrinti judumą, aukštos kokybės judumą. Ta prasme, kad e, ne tai, kad žmonės e, vyktų į kitą valstybę tam, kad dirbtų e, už labai jau menkus atlyginimus ar, ar labai užimtų tikrai menkas tokias prastas darbo vietas. Su tuo sutinku. Dabar dar buvo pasakyta mintis, kad Eures tinklas neturėtų būti vien tik tai uh, tinklalapio puslapis, kad tai turėtų būti tikra e, lengvai panaudojama priemonė. Buvo paminėta šiame kontekste ir Europos semestras. Sutinku. Europos porta, šis portalas, Eures tinklo portalas, turėtų būti sujungiamas su Europos semestro portalu. Ir vėlgi reikėtų sudaryti paskaitas, geriau naudotis e, šiuo tinklu nes e, priimtas e, teisės aktas turės būti visiškai gyvendinamas e, valstybėse narėse. Tad mes, aišku, turėsim stebėti, ar valstybės narės tenkina reikalavimus. Toliau buvo paminėtas sinergijos efektas. Brangus kolegos, Iš tikrųjų, tai, ką Jūs pasakėt, aš ne, nevertinu kaip kritinių pastabų, neigiamų pastabų. Ir nemanau, kad e, vėlgi e, eurės tinklu galėtume vienu įpū panaikinti nedarbą, bet e, eurės tinklu vis dėlto galim skatinti judumą, juo galima sukurti naują dinamiką valstybėse narėse ir jau vien tai, kad svarbu, kad valstybės narė suvoktų, ar tiesiog suvoktų, kad atėjo laikas konkrečiai veikti. Tiesiog valstybės narės turėtų būti aktyvesnės. Toliau, socialiniai rodikliai, juos turėsim dar pasigilinti. Mintis šiaip jau atrodo gera, Na, o dėl tokio lengvo e, e, prieimo prie tinklo e, į, į fono būtent programėlių, per kurias galėtų jaunimas, jauni žmonės iškart prieiti prie eurės tinklo irgi mintis gera, nes bet kita vertus, manyčiau, reikėtų išmandy, išbandyti dar, kiek tai veikia prisijungus iš paprastų kompiuterių. Na, o dabar vėlgi dėl to tinklo paslaugų trečiųjų šalių piliečiams, tai taip, mintis atrodo patraukli, tačiau nepamirškim, kad e, biudžeto lėšos irgi ribotos. Na ir buvo pasakyta dar mintis, kad užtikrinti mobilumą, nes tai susiję vėlgi su užimtumu, tai yra valstybių narių prerogatyva, kompetencija buvo pasakyta mintis, kad pameistrystės, stažuotės vietos ir ten dirbantis jauni žmonės neturėtų būti išnaudojami kaip pigi darbo jėga, kad um, vis dėlto turėtų būti sudaromos tokios sąlygos, kad jauni žmonės e, išliktų e, orus, kad jie nebūtų išnaudojami. Toliau pasienio regionų partnerystės e, e, mintis labai gera ir kartu tinklo informacijos kelbimas keli, keliomis kalbomis irgi yra gerai. Bet vėlgi, kaip jau paminėjau, 0,29 procentus tik tai judančių e, jaunų žmonių, tai rodo, kad turim dar neišsemtą potencialą. Ir regionų vaidmuo tai manyčiau komisija galėtų vėlgi būti aktyvesnė šiuo požiūriu. Toliau darbo tarpininkavimo agentūros, e, kad jos turėtų e, būti tinklo dalis, sutinku. Toliau buvo pasakyta vėlgi e, minčių dėl draudimo sąlygų ir panašiai. Poniai Ribero galiu atsakyti, kad jaunimo nereikėtų uh, E, versti vykti į kitą šalis dirbti. E, aš visiškai sutinku, mes turėtume tinklą vertinti kaip galimybę rinktis. Toliau. Dabar dėl kvalifikacijų, diplomų abipusio pripažinimo. E, taip, konstatuojam, kad tai yra bendro pobūdžio problema ir šiuo atveju E, Eures tinklas irgi galėtų iš dalies e, prisidėti prie šios problemos e, sprendimo, bet kita vertus valstybės narės turėtų būti labiau spaudžiamos pripažįstant kvalifikacijas ir diplomus. Toliau, darbuotojai atvykstantis dirbti iš valstybių, kuriuose atlyginimai maži. Tačiau aš tai nevertinu kaip didelės problemos. Antai, jei šalis kurioje yra dideli atlyginimai, joje yra nemažai darbo, laisvų darbo vietų, tai svarbu tas darbo vietas užimti ir nesvarbu, iš kokių šalių atvykstantis darbuotojai a, užims tas šalis. O šiaip daugumoji valstybių narių yra nustatyti tam tikri atlyginimų slengščiai, lygiai. E, Toliau, e, kitos problemos buvo paminėtos, e, kurias reikėtų išspręsti. Toliau, Moranša Til. Jūs paminėjot labai e, svarbų dalyką. E, Eures tinklo potencialą, kurio tikrai ne, neturėtume e, E, iš, išbarstyti, iš, ne, kuriuo neturėtume pasinaudoti. Nes jūs pasakėte irgi labai svarbę mintį, kad eurės tinklas prisideda prie e, tokio tvarios galimybės išlikti darbo rinkoje ir lengvai susirasti darbą. Ta tiek, dar kartą labai ačiū visiems, kurie prisidėjo, padėjot man dirbti ir toliau dirbsim su tuo klausimu per ateinančias savaitės. Labai ačiū. Žinoma, toliau dirbsime šią srityje. ir toliau grįšime prie Beiros kitų minčių. Taip pat Marin Šartie dar bus pranešimas, tačiau dabar keletas dalykų dėl terminų. Taip, tai šiame šis pranešė, pranešimas gegužės 7 dieną vyks prieimimas šito pranešimo, taigi yra pakeitimas. Toliau, dėl darbo atsikės 12 punkto. Jam neužteks laiko, tačiau yra numatytas e, terminas, kad iki galim patikti pakeitimus, tai kovo mėnesį ir kovo 24 dieną bus prieimimas. Kai bus priimama sprendimas dėl Sistemės apsaugos komiteto sprendimo įsteigimo ir e, pakeitimų, pakeitimų patikimo terminas kovo 3 diena. O prieimimas vyks kovo 24 dieną. Toliau 15 darbotvarkės punktas es politikos miestų dimencija. Kaip jau prieš tai sakiau, posėdžio pradžioje, ponė Reginė negalėjo atvykti, tačiau ji patikė šiek tiek informacijos ir pranešė, kad nuomonės projekte daugiausiai dėmesio bus skiriama penkiems dalykams. Pirmiausia, kad miestai turėtų labiau stakti procesus, paskui, kad regionai turėtų tapti stipresniais ir geriau sitraukti į investicinį planą. Trečia, daugiau socialinių investicijų ir kad šios investicijos neturėtų būti skaičiuojamos į viešąją skolą, tiksliau viešą deficitą. Toliau dėl biudžeto klausimai. Ir penktas dalykas Jį ketina pabrėžti, kad e, reikia būtinai laikytis subsidarumo ir proporcingumo principų, kalbant apie miestus. Terminai gana nu, artimi numatyti. Ta tikrai bus nedaug vietos ir laiko aptarti tos pagrindinius dalykus. Tačiau vis tik jie ketina parengti gerą pranešimą ir jie taip pat prašo perduoti jums, kad žinoma miestai, miestų teritorijos yra itin svarbus, svarbus kuriant geras darbo vietas ir plėtojant ekonomiką. Tad tikrai labai lauks visų jūsų pakeitimų ir ketina plaudžiai dirbti su šėlis pranešimus ir kitą savaitę. Toliau. Terminas pakeitimams trečioji diena, kovo trečioji diena. O priimtas e, prašymas bus balandžio pirmą dieną komitete. O dabar grįžkime prie darbotvarkės dešimtojo punkto. Tai taip pat yra labai svarbus dalykas Tai taip pat yra labai svarbu socialiniams partneriams, bet ir mums, žinoma, komitete tai svarbu yra. Ir iš karto steiksiu žodžiu, žodį poniai Morinšatie. Prašau žodis jums. Merci, madame la présidente. Dėkui, ponė pirmininkė. Šis pranešimas skirtas Europos parlamento ir tarybos direktyvos pasiūlymui dėl jūrininkų kuria būtų keičiamos dalis jau esamų šioje srityje direktyvų. Kodėl jas reikia keisti, norėčiau pristatyti kontekstą, todėl kad daugelis šių direktyvų numato išimtis jūrininkams, o tos direktyvos yra susijęs su darbuotojo apsauga. Taigi labai svarbu, kad ta apsauga apimtų ir jūrininkus. Ir labai svarbu, kad mes visi kartu dirbtume. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Iš įvairių frakcijų. Šešėliniai pranešėjai skiria daug pastangų ir laiko mūsų darbui Aš taip pat norėčiau padėkoti užimtumo komiteto sekretoriatui už paramą. Ir nuo pat pradžių siekiau, kad savo darbe visi turėtume visą informaciją. Susitikome visų frakcijų pranešėjai. Ir uh, su, susitikome visų frakcijų pranešėjai, susitikome su komisijos ir tarybos atstovais ir aptarėme šį klausimą. Aš pateikiau pranešimą, buvo pasiūlyti 34 pakeitimai, 2 EPP, 19 SND, 2 ECR, 2 liberalai, 1 žaliųjų ir 5 FDD, bei trys neprisijungę parlamentarai pasiūlė. Noriu padėkoti visiems parlamentarams, kurie pateikė konstruktyvius pakeitimus. Taip pat noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad tie pakeitimai, kurių yra 34, rodo, kad 16 iš jų yra praktiškai tokie patys. Vienodi. Tai reiškia, kad mūsų tas bendras darbas, derinimai ir bendrų pozicijų ieškojimas iš tiesų davė rezultatų. Mūsų pagrindinis tikslas, visų pranešėjų pagrindinis tikslas buvo išlaikyti tą susitarimą, kurį pasiekė socialiniai partneriai ir laivų savininkai. Tie 16 vienodų pakeitimų, kai kurie iš jų yra visiškai e, atitinkantis pranešimą ir tą susitarimą tarp socialinių partnerių ir laivų savininkų Čia 19 pakeitimas galėtų būti minėtinas, e, kur kalbama apie dėmesį smulkiam ir vidutiniam verslui, taip pat socialistų pateikti pateikimai, pabrėžiantis, kaip svarbu užtikrinti e, jūrų susitarimus pagal jūrų e, konvenciją 21 ir 23 pakeitimai e, siekia, kad, reikia, kad reiktų nedidinti administracinės naštos smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir nemažai pakeitimų kalba apie tai, kad reiktų užtikrinti geresnės darbo sąlygas jūreiviams ir jūroje dirbantiems žmonėms. Taigi dėkoju visiems kolegom už pakeitimus. Jei iškils kokių techninių problemų, tai mes, aišku, jas išspręsime, viską sutikrinsime. Vieną techninę problemą, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti. FDD 18 pakeitimas. Čia yra pranešimas skirtas teisės akto pasiūlymui. Ir mes savo pranešime galime minėti tik tai esamus oficialius dokumentus, o tas susitarimas tarp socialinių partnerių ir laivų savininkų kol kas dar nėra oficialus dokumentas. Taigi mes savo darbe galime jo naudotis, bet nuorodų į šį dokumentą teisės akte negalime pateikti. Tai tiek, ko gero, norėjau paminėti apie mūsų darbą. Dabar tas sustarimas, kurį tik minėjau. Aš savo pranešime kalbu apie naujas technologijas, kurios įgalintų geriau konsultuoti su socialiniais partneriais, visos politinės. Kai kurios politinės frakcijos tam pritarė, kai kurios kol kas dar laikosi atsargiai ir labai greitai Strasbūrė bus kitas mūsų posėdis 12 kovo. Per šį posėdį tada galėsime pabandyti sukurti kompromisinius pakeitimus, kad jie atspindėtų kuo platesnį nuomonių spektrą. Tai yra žvejybos, žuvininkystės komiteto nuomonė Ir dar norėčiau pasakyti, kad atsirado šiek tiek lingvistinių klaidų, verčiant iš prancūzų kalbos į anglų kalbą. Penktos straipsnio antroje dalyje penkioliktas pakeitimas. Jame minimi pirmas ir antras paragrafai, o angliškame dokumento variante e, kai kurie terminai yra e, netinkamai išversti, kai kalbama apie sustarimus su socialiniais partneriais. Tai tiek galėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, ir dabar esu pasirengusi išklausyti kolegų ir aišku, šešėlinių pranešėjų nuomonės apie šį pranešimą. Taip, na, laikas mums jau po truputį baigėsi, tačiau nebejoju, kad šešėliniai pranešėjai tikrai norės pasisakyti. Taigi, steiksiu žodį. Ir tikėsiu, kad jie kalbės trumpai. Angės Jungerijus. Labai ačiū, pastengsiu kalbėti tikrai trumpai ir labai dėkoju už pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad e, SRD grupė e, faktiškai tikrai palaiko e, jūsų pranešimą. Jau vien dėl to, kad čia palaikomas sustarimas tar, su socialiniais partneriais. Ir labai gerai, kad vyksta posėdis kovo mėnesį, nes manau, kad bus galima kiek patikslinti kai kurios pakeitimus, daugiausia dėl konstatuojamųjų dalių. Manau, kad ypač mūsų frakcijai taps prioritetu, kad e, pats pranešimas eitų tą kryptimį, jog būtų užtikrinta geresnė, geresnė sąlygos e, jūrininkams. Taip pat džiugu, kai kalbam apie vadovės technologijas, jos tikrai gali pagerinti jų padėtį. Nes vis tik, jeigu technologijos susikurtas, tai kodėl jų nepanaudoti. Tad panašių pakeitimų pasiūlysiu, bet manau, kad dar dirbsime šį srityje. Ir pakalbėsime dar kovo, kovo 12 dieną. Dėkui. Labai ačiū. Ar ne Gerikė iš ECR? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už puikų bedarbiavimą. Manau, kad parengėme gerą pranešimą. Kas svarbiausia? žinoma, pabrėšime poreikį bendrauti su socialiniais partneriais. Manau, kad galima tai paminėti keletoje vietų. Labai svarbu yra taip pat atsižvelgti ir į mažų vidutinių įmonių požiūrį ir jų indėlį. Taip pat reikia daugiau lankstumo Negana tik paminėti apie kurios šalis, kuriuose prigesnė darbo jėga. Reikia užtikrinti, kad Europos vandenyse visiems darbo sąlygos yra tokios pat. Toliau 26 pakeitimas, norėtume, kad būtų galima praktiškai gyveninti tos dalykus. Reikia užtikrinti, kad ir mažesnės įmonės tikrai galės, išgalės tai finansuoti. Mūsų frakcija Buvo paprašyta, kad e, daugiau būtų kalbama apie teisinius dalykus. Tačiau taip pat, žinoma, reikia kalbėti ir apie salinių partnerių pasitelkimą, nes šis teisės aktas yra kūriamas tam, kad mūsų darbdaviai vėl galėtų aiškiai žinoti, kokia yra situacija ir kad įmonės galėtų konkuruoti labai ačiū. Dėkoju. Vana Dievelava from Alde, iš Alde grupės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu Ulatornės vardu. Ji dėkoja pranešėjai už gerą pranešimą, gerus pakeitimus ir puikų bendradarbiavimą. Kaip jau buvo pasakyta, dalintis nuomonėmis, saliniai partneriai yra sutarę dėl šio klausimo. Ir manau, kad reikia tai gerbti pirmas pranešimas buvo kiek kitoks negu buvo su socialinis partneriais. Ir kaip suprantu, iš pranešėjos biuro pasakymo, kad tai buvo labiau kalbinės problemos, kad buvo išspręstas. Politinės frakcijas yra pasiūlysios daug pakeitimų, kurios vėlgi nukrypsta nuo sutarimo. Ir reikia turėti galvoje, kad buvo sutarimas su socialiniais partneriais, tai labai jautrus dalykas ir tad labai labai nu, negerai, kad vis tik nukrypsta pakeitimai. Nes reikėtų sutarimus su partneriais gerbti, palaikyti, politikai neturėtų jų keisti. Ula ir toliau dirbdama šioje srityje, ketinas tai pabrėžti, taigi tiesiog Ulos vardu dar kartą dėkoju pranešėjai ir šiems pranešėjams ir toliau bendradarbiausime. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis ponai Leijarik iš GUE. Dėkui, ponė pirmininkė, savo ruoštų ir aš norėčiau padėkoti poniai Moran Šartie už visą atliktą darbą. Jūrininkai sunkiai dirba sunkiomis gamtinėmis sąlygomis jūroje. Kartais sąlygos tikrai būna sudėtingos ir dėl to yra nenormalu, kad e, jiem netaikomos e, tos socialinės teisės, kurios numatytos kai kuriuose ES direktyvose. Ir dabar reikia jas atitinkamai pakeisti kad jos įtrauktų ir jūrininkus į savo taikymo sritį, atsižvelgiant ir į tą susitarimą tarp socialinių partnerių ir laivų savininkų. Mes esame pasiūlę pakeitimų dėl socialinių dėrybų ir dėl kitų dalykų. Ir mes planuojame ginti E, manome, kad parlamentas, kai galutinai patvirtint savo pranešimą, turės apginti savo poziciją dėrybose su taryba. Yeah. Labai ačiū. Taip, toliau pažiūrėkime terminus. Gal jau ir pristačiau anksčiau, gal ir ne. Taigi, balandžio pirmą dieną bus parlamente atvirtinama ir paskui plenarinė sesijoje per pirmą gegužės sesiją bus tvirtinama per plenarinę sesiją. Dabar norėčiau pasisveikinti su visais jaunuoliais. Turime svečių komitete. Sveiki atvykę. Ir posėdis truks nelabai ilgai, bet tikiuosi, kad jums vis tiek bus įdomu paklausyti ar bent jau pažiūrėti, kol dalyvausite mūsų posėdėje. Toliau kitas punktas. Tarptautinės jūrų organizacijos tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo rengimo, testavimo ir būdėjimo normatyvų. Sofija Ribeiro yra pranešėja, prašau, steiksiu į žodį. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad padėjo, padėjo parengti pranešimą. Tikrai sulaukiu daug palaikymo. Labai trumpai prižadysiu, tai yra pranešimas dėl tarybos sprendimo, skatinančio valstybės narės ratifikuoti, ratifikuoti tarptautinės organizacijos priimtą konvenciją, kuri buvo priimta 95 metais, konvencija dėl žvejybos laivų personalo rengimo, testavimo Ir 22 valstybės narės yra konvencijos narės, tačiau tik keturios ratifikavo. Ir kol kas neratifikuojama dėl keletą priežasčių. O konvencija siekia užtikrinti, kad tikrai jūrininkai turėtų pakankamas kvalifikacijas, galėtų atlikti jiems pavisas užduotis ir tai, kad tai reikia įrodyti tai turi būti pagrista oficialiais sertifikatais. Čia ypač reikia turėti galvoje konven... kitą konvenciją, kuri yra susijusi su mokymu. Ir ES negali to ratifikuoti, turi padaryti atskiri valstybės narės. Tačiau valstybės narės pačios to negali padaryti, dėl to, kad ne visos tiesiog atsako už šią sritį. Taigi joms gali reikėti atskiro ES um, leidimo, nes tai iš dalies siejasi su ES kompetencijomis. Taigi to reikia, kad valstybės narės galėtų ratifikuoti. Tačiau paminėtum taip pat, kad kol kas tik keturios valstybės narės ratifikavo. Tad labai svarbu susitikti galimybę ir kitoms teisėms narėms ratifikuoti konvenciją. Konvencijoje kalbama daugiausiai apie mokymus, apie įgūdžius, apie kvalifikacijas, apie jūrininkų įgūdžius tai labai svarbu. Be to, čia liečiamas ir subsidarumo principas. Siūlau, kad Europos parlamentas teigiamai balsuotų, palaikytų šį tarybos pasiūlymą. Tačiau noriu ką tai pridurti susitikau su šelniais pranešėjais ir um, diskutavome dėl šio pranešimo, kad būtų galima jį galbūt vienbalsiai patvirtinti. Ir um, iš kelių jau išgirdau nuomonės, pranešė taip pat išgirdau nuomonės ir iš direktoratos įsis už vinkystę. manau, kad greta visų tų klausimų dėl mokymų ir įgūdžių taip pat dar kyla ir sveikatos ir saugumo klausimas darbo vietoje. Na žinoma, yra daug kitų susijusių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu tai galios tik vieniems laivams, o ne kitiems laivams, e, vien, didesniems laivams, pavyzdžiui, tai galėtų kelti problemų. Tad norime paraginti tarybą ir komisijas, kad visi šitie aspektai būtų pritaikyti visiems jūreiviams visose laivuose Europos Sąjungoje. Tai turi būti pritaikyta visiems, kad tikrai darbo vietos taptų saugesnėmis. Žvejyba yra tikrai pavojingas amatas, vienas pavojingiausių amatų. Dėl to reikia užtikrinti daugiau saugumo. Kasmet per 20 tūkstančių žmonių e, žvėjų žūsta visame pasaulyje. Tikrai svarbu užtikrinti pakankamus mokymus, kad mūsų žvėjai būtų geriausiai parašti pasaulyje ir kad galėtų saugiai dirbti. O dabar lauksiu ir pastabų šešilininkų pranešėjų. Taip. Na, taip suteiksiu žodį tiem, kas nori pasisakyti. Ir pirmiausiai, ponė Labadjova. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš vėl kalbu Aldė pranešėjų vardu. Tiesiog vėl Aldės pranešėjas negalėjo atvykti. Labai atsiprašau. Vėlgi ta pati pranešėja Ula Tornes ir jiems dėkoja už pranešimų projektą ir visiškai palaiko pranešėjos projektą. Visi norime pabrėžti keletą dalykų. Socialiniai partneriai diskutavo dėl šio klausimo papraėjus metų lapkritį ir buvo sutarę dėl šio klausimo. Ir matome, kad, manome, kad EMPLA komitetas tikrai turi atsižvelgti į tai. Visame darbe turime atkreipdėmėsi į socialinių partnerių sutarimus, e, sprendimus ir pabrėžti 26 lapkričio dieną vykusius sustikimą Europeš ten dalyvavo taip pat ITF, e dar, darbuotojų organizacija, ir ten buvo pasiekta sutarimų. Manau, kad labai svarbu pabrėžti, kokį svarbu vaidmenį vaidina seliniai partneriai, sprendžiant visokius užimtumo klausimus Europoje. Taigi, dirbsime toliau šis klausimus. Dėkui. Dėkui, toliau žodis e, Elena Gentilė. Prašau. Labai ačiū. Žinoma, palaikau daugą iš to, ką pasakė pranešėja. Manau, kad diskusija tikrai yra svarbi. Sprendimo jau seniai laukime, tikrai jis labai pravers. Ir padės geriau įvertinti žvėjų darbo sąlygas. bei užtikrinti, kad jie būtų apsaugoti. Vienas, viena iš priemonių tai yra profesinio lavinimo kursai. Profesinis mokymas, tai tikrai svarbu. Kita vertus, čia dabar atkreipama daug dėmesį į vieną ekonomikos sritį, kuri ypač kai kuriuose pietų Europos regionuose labai nukentėjo. Tam buvo įvairių priežasčių ir šioje, šioje srityje yra ekonomikos sulėtėjimas. Tačiau būtų nebloga proga paskatinti užimtumą. Juk tikrai jūroje galima užtikrinti daugiau užimtumo, tai yra sektorė, kuris turi reikalus į jūrą, ir čia galima užtikrinti augimą, ekonomikos augimą ir užtikrinti geras darbo vietas. Geras darbo vietas iš dalies priklauso ir nuo mokymų, ypač nuo saugos mokymų. Tad manau, kad šis mūsų komitetas tikrai turėtų paraginti kuo greitesnį prieimimą, kad pranešimas būtų priimtas kuo greičiau, nes darbuotojai bei verslas laukia mūsų sprendimo. Labai ačiū. Labai ačiū, Ana Gerikė. ECR atstovė Ana Gerikė. Ne, nenorite kalbėti? Na, tiesiog esate šilni pranešėjai sąraše, bet jeigu nenorite, tai tuomet teikime prie ponios Suber iš GUE. Labai ačiū. Na, iš principo, palaikytume tai, kas sakoma. Netiek ir daug reikia dalykų pakeisti. Ir um, valstybė, jeigu valstybės narės ratifikuotų šią konvenciją, tai tikrai galėtų pagerinti situaciją, pagerinti mokymų kokybę, pagerinti jūrininkų situaciją jūroje. Pranešėja išsako įdomią nuomonę, grįzdama pranešimo reikšmingumą. Ji kalba apie tai, kad tam tikras kalbama yra apie vidutinį didžio laivus. Taip prašo pranešėja. Tai įdomu, nes, na, reikia turėti galvoje, kad daug laivybos, daug žvybos tai yra vyksta pakrantėse, kur žvėjama mažais laivais ir jie tuomet jau šią konvenciją nepatektų. O būtent tuose mažose laivuose darbo sąlygos yra sunkiausios. Kartais darbo vietos yra nestabilios ir darbas būna nesaugus. Ir tarsi situacija nėra vertinama, jie neatsižvelgiama, bija pastebėtina, kad ir uždarbis tų žvėjų būna labai žem, mažas, daug būna nelabingo atsitikimų. Ir dėja, labai dažnai tie nelabingi atsitikimai baigėsi mirtimi. O nelabingas atsitikimų būna dėl to, kad žmonės dirba per daug, darbo laikas yra per ilgas. tokiomis sąlygomis jau niekas nebekreipia dėmesio į saugumą. Ir negalima to klausimo spręsti atskirai nuo bendrai visų su jūra susijusių darbo vietų reglamentavimo. Reikia, reikia iš esmės imtis šios temos. Kad šie darbuotojai tikrai gautų, uždirbtų bent minimalų atlyginimą, kad jis būtų įtvirtintas kad jie galėtų išgyventi iš savo darbo pajamų. Ir kad jiems ne, nekiltų nuolatinis pavojus, nes būtent dažnai tai būna. Tikrai neprimtina esama padėtis. Dėkui. Dėkui visiems, kas dar likote. Taip pat ačiū, kad trumpai pasisakote. Toliau. Na, dėl tvarkaraščių taip pat trumpai informuosime. dėl darbų grafiko, taip. Komitete priimimas vyks 24 dieną kovo mėnesį, o plenarinėje sesijoje balsavimas vyks greičiausiai per antrą balandžio sesiją. O pakeitimus galima teikti, čia svarbus dalykas, iki kovo 5 dienos. Taigi dėkui visiems. Ir taip pat norėčiau dabar priminti, kad toliau darbą tęsime trečią valandą. Šioje salėje vyks klausimai, kuriuos vykdome bendrai su kultūros ir švietimo komitetu. Ir tai bus klausimai dėl švietimo sistemų reformos Europoje. Ir kad reikia reformuojant kovoti su tuo, kam mokiniai nebaigia mokyklos, kad vaikai gyvena skurde, kad yra jaunimo nedarbo problemų. Tikrai, tikrai svarbios problemos, tai labai tikiuosi, kad um, rasite laiko dalyvauti ir išklausysite jaunimo, kuris dalyvaus šiuose klausimuose, bei taip pat darbuotojų, kurie dirba šioje srityje. Taigi lauksiu trečią valandą grįžtant. Ačiū.